Bene colleghi, abbiamo molto lavoro da fare, cominciamo subito. Labas rytas, kolegės ir kolegos. E, iš karto pradėsime nuo balsavimo. Mūsų darbo atvarkė yra pilna. Mm, Pane pirmininkė, jums leidus noriu paklausti. Dėl procedūros. Balsavimo sąrašai e, dėl žmogaus teisų klausimo e, buvo parengti, išdalinti mums vakar, išsiųsti tiksliau po 22 valandos netgi. E, taigi daugas iš mūsų jau nebesėdėjo biure. Gal galėtume balsavimą dėl šio klausimo nukelti? Kiti e, irgi e, turėjo panašių pastabų dabar ponas Havit. Manau, kad e, mes galime balsuoti dėl esminių dalykų, tačiau reikia pasakyti porą dalykų. Pirmas dalykas, kaip aš supratau, paskutiniai kompromisą. Jeigu prisiminsite, vakar keitėmės nuomonėmis APP ir SRD frakcija pirmą valandą jau sutarė dėl to paskutinio kompromiso. Aš nežinau, kodėl balsavimo sąrašai nebuvo atsiųsti jums anksčiau. Kaip aš supratau, e, iš sekretariato šiaip mes turėtume būtų pasirengę balsuoti šiandien. Tačiau jei bus balsavimas nukeltas į kitą savaitę, norėsiu paprašyti, kad būtų balsuojama pirmoje, dienoje pusėje. pirmoje dienos pusėje, negalėsiu dalyvauti antroje. Taip pat turiu pasakyti, kad e, kolegos tengiasi, kad mes laiku suspėtume balsuoti. Uh, E, šešėliniai pranešėjai buvo be galo lankstus, mus tikrai spaudė laikas. E, todėl vėliau reikės išnagrinėti šį klausimą, tačiau savo frakcijos vardu turiu pasakyti, kad jei balsavimas bus nukeltas, tai tikrai reikalausiu, kad būtų balsuojama iš ryto, o ne po pietų. kolega Salafranka. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad nesolidu ir neprofesionalu. Turint omenyje tai, kad mes visi dirbome, visi kolegos siekia kompromisu, o sekretari, iš sekretariato vakar vakare gavau pranešimą, kad Balsavimas bus nukeltas į antradienį ateinantį, o šiandien kalbama apie tai, kad balsuosime. Man tai tikrai netrodo rimta. Kita vertus, negalime nukelti į kažkokią vėlesnę datą tų balsavimų, kurių laukiame visi. Kai kurios frakcijos teigia, kad jos nepasirinkė balsuoti, todėl kad jos nesusipažinusios su ataskaita ar pranešimu. Uh, Jei dėl tos priežasties nukeliame, tai gerai, tačiau jei įmanoma, tai balsuokim šiandien. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tenak? Ačiū, pirmininkė. Mes norėtume balsuoti šį rytą. Aš sutinku, kad tai nėra pati geriausia praktika, atsižvelgiant į tas paskutinės minutės e, procedūras. Uh, Tačiau pranešėjas norėtų balsuoti šį rytą, todėl turėtume balsuoti šį rytą, todėl kad tai yra daugumos sutarimas balsuoti ryte šiandien. Ponas Donski, ar neits? Ačiū, ponė. Pirmininkė Alde frakcijos vardu noriu pasakyti, kad pritariu tiems, kurie kalbėjo, kad čia yra praktinių problemų. E, aišku, būtų buvę gerai, jei tokia situacija nebūtų susikloščiusi, tačiau manau, kad visi turėtume išreikšti tinkamą pagarbą pranešėjui ir visiems lankščiai dirbusiems, todėl mes pasisakytume už balsavimą. Gerai. Taigi nepriklausomai nuo geros valios visų, mes visi suvokiame, kad galbūt ne visi suspėjo susipažinti su visomis ataskaitos smulkmenomis, tačiau turėtume paklusti daugumos pozicijai liberalai, e, konservatoriai, EPP, socialistai, e, tai yra frakcijų delegacijų atstovai pasisako už tai, kad balsuotume šiandien, todėl aš paklūstu daugumos valiai ir siūlau balsuoti. Aš tikiuosi, kad ateityje su panašiamis problemomis nesusidursime. Tai reiškia, pereisime prie balsavimo asociacijos susitarimas dėl darybų, dėl ES ir Azerbaidžano. 38 pakeitimas, kas už. Priimta. Antras kompromisas. O nepaklausiau, kas prieš, kas susilaiko, aišku. 39 pakeitimas. Atkrenta. Antras kompromisas dviemis dalimis. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečias kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 44. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas. Ar visi balsavo? Atmesta. Penkiasdešimtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Penkiasdešimt pirmas pakeitimas. Tai yra 52 pasitaiko, pasitaiso pirmininkas. Dar kartą grįžtame prie 50 pakeitimo. Elektroninis balsavimas dėl 50 pakeitimo pradedamas. 50. 50. Jei kas nors nebalsavo, balsuokite, balsavimas baigiamas. Atmesta. 51 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primta. Penkiasdešimt trečias. Už, prieš, susilaikę. Priimta. Penkiasdešimt ketvirtas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Penkiasdešimt aštuntas, penkiasdešimt devintas, kas už prieš susilaikę priimta. Šešiasdešimtas už prieš susilaikę. Norėčiau pasitikrinti elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 61. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 62. Už, prieš, susilaikę, priimta. 63. Už, prieš, Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Trūksta vieno balso. Balsavimas pradedamas. Priimta. 64 antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 65 už prieš susilaikę priimta. 66 už prieš susilaikę atmesta. 67 už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikę, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Septyniasdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 73 antra dalis. Kas už, prieš, susilaikę, primta. Septyniasdešimt šeštas antra dalis. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 89. Pirma dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 90. Pirmininkas pasitaiso 92. Ką turime pasitikrinti? Gerai. Buvo paprašyta patikrinti balsavimą dėl 89 pakeitimo antros dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. su didelė balsų persvara. Teisingai pastebėjo kolega iš Rumunijos. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 93. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 94. Už. Prieš susilaikę. Prašau aiškiai rodyti rankas, nes priešingų atveju. Ne, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 94 elektroninis balsavimas pradedamas. Devyniasdešimt ketvirtas balsavimas baigiamas. Priimta. 99 už, prieš, susilaikę, atmestas. Labai aiški didelė dauguma. Tiesa, yra sabotuotojų pora tik, tikriausiai čia salėje. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtas pirmas Šimtas antras pasitaiso pirmininkas. Šimtas antrasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas penktas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Š dėl 105 balsavimas pradedamas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šimtas septintas. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 108 už, prieš, susilaikę, atmesta. 109 už, prieš, susilaikę, priimta. 110 už, prieš, susilaikę, priimta. 111 už, prieš susilaikę priimta. 112 už prieš susilaikę priimta. 113 už prieš pasitikrinkime. 113 13 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Trūksta trijų balsų. Balsavimas baigiamas. Priimta. 114 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 115 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 116 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 117. 117 už, prieš, susilaikę, atmesta. 118 už, prieš, susilaikę, priimta. 120 už, prieš, susilaikę, priimta. 121 už, prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikę priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 128 už prieš susilaikę Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas prasideda. Trūksta trijų balsų. Balsavimas baigiamas. Priimta. 129 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 130 už. Prieš susilaikė atmestas. Šimtas trisdešimt pirmas atsiimtas, šimtas trisdešimt antras už, prieš, susilaikė atmestas. Šimtas trisdešimt trečias už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas pakeitimas už prieš susilaikę. Priimta. Penkioliktas už prieš susilaikę. Priimta. Septynioliktas už prieš susilaikę. Priimta. Aštuonioliktas už prieš susilaikė. Priimta. 19. Labai svarbus 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 20. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 21. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta nors nelabai svarbus. 22 už, prieš, susilaikę, priimta. 23 už, prieš, susilaikę, priimta. 24 už, prieš, susilaikę. Susilaikę. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 24 pono Watsono pakeitimo pradedamas. Vis dar trūksta trijų balsų. Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Jis lieka. Jūs prašote elektroniniu balsu balsuoti, taip? Reikalaujate balsavimą elektroniniu būdu. Taigi, dėl 25 elektroninis balsavimas pradedamas. 25 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Demokratija reiškia, kad visų teisės teis, gerbiamos. 26 už, prieš susilaikę, atmesta. 27 už, prieš susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 35 už, prieš susilaikę, priimta. 36 už prieš susilaikę atmesta. 37 už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Trečias, ketvirtas pakeitimai už, prieš, susilaikę priimta. Penktas už, prieš, susilaikę priimta. Šeštas už, prieš, susilaikę priimta. Septintas už, prieš, susilaikę priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikę priimta. Devintas už prieš susilaikę priimta. Dešimtas už prieš susilaikę priimta. Periname prie baigiamojo elektroninio balsavimo dėl viso pranešimo. Vieno balso trūksta, bet balsavimas baigiamas. Didžiąją balsų daugumą pranešimas priimtas. Sveikiname pranešėją. Pereikime prie Rekomendacijos tarybai komisijai yra EVT dėl dėrybų dėl ES ir Armenijos asociacijos sustarimo. 29. Kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas balsavimas dalimis. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau kompromisas 3. Kas už? prieš susilaikę priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė priimta. 38 už prieš susilaikė atmesta. 39 už prieš susilaikė priimta 40. Kas už prieš susilaikė atmesta 41. Kas už prieš susilaikė priimta 42. Kas už prieš susilaikė priimta 43. Už prieš susilaikė priimta. 44 už prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 46 ir 7 kartu kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 52. Kas už prieš susilaikė atmesta. 53. Už prieš susilaikė priimta. 54 ir 5 yra identiški, kas už prieš susilaikė priimta. 56. Ne, 57. Kas už prieš susilaikė priimta. 58 už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 64. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 66. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 66 pakeitimas. Reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Septintas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė priimta. 68 antroji dalis tik tais. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. statysiu šampaną, jeigu suklysiu. Dar du kolegos nebalsavo. Jau geriau. 31. Visas sekretariatas. 69. Kas už? Atsiprašau, rezultatai buvo lygiai tokie pati kaip ir praeito karto. Ar čia tas pats rezultatas? Tas pats. Gerai. Man atrodo, kad mes balsavome vienaip vieną kartą, o paskui lygiai atvirkščiai dėl, tos, dėl to paties klausimo kitą kartą. Kodėl nepasitikrinus? Pirmininkas. Abu kartus e, pakeitimai buvo priimti. turiu prieš save dokumentą, bet sekretoriatas gali dar pasakyti. 76 pakeitimo antra dalis buvo patvirtinta ir jo formuluotė lygiai tokia pati kaip ir 68 pakeitimo antra dalis, kuri taip pat buvo priimta. galim pasitikėti, man atrodo, sekretariatu. Grįžkime prie balsavimo. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 72 kas už, prieš susilaikė priimta. 73. 74. Nes 73 atkrinta. 74 kas už, prieš susilaikė atmesta. 77 kas už, prieš susilaikė atmesta. 78 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Galima prašyti kvorumo. Galima prašyti ir pasitikrinti. Pone Naits. Prašom. Pirmininkė, e, su visa pagarba, kurią jaučiu sekretoriatui, man atrodo, kad jiems nepriklausytų kištis į diskusijas arba teikti, e, išsakyti savo nuomonę dėl pakeitimų. Ta prerogatyva yra skirta e, parlamentarams, o ne darbuotojams. Ačiū. Aš pasakiau lygiai tą patį. Ar jūs oficialiai prašote patikrinti? Taip. 78. Taigi balsuokime. 78 pakeitimas, dėl kurio reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 80. Kas už? Ačiū prieš susilaikė. Čia taip pat reikia pasitikrinti, nes nelabai aukštai keliate rankas. 80 pakeitimas. Pradame balsuoti. Dar trys kolegos turi balsuoti. Baigiame. Man atrodo, ponas Gala čia kažką mums bando patrukdyti. 82. Kas už prieš susilaikė? Atmesta. 82. Taip, dar reikia pasitikrinti. Bet kolegos, kelkite aukščiau rankas. Nes kitaip labai sunku suprasti, kas vyksta. Taigi tikrinsimės. Pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 84. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 87 už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 89, ne, 90 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 90 pakeitimas. Ar visi balsavo? Dar du kolegos turi balsuoti. Baigiame. Atmesta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinti reikia dėl 92 pakeitimo. Pradame balsuoti. Dar keli kolegos turi balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 95. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti. 95. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Prašau balsuoti. Baigiame. Atmesta. 96. Kas už? Prieš. Susilaikė. Aiškiai priimta. 98. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 99 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 104 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 105 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 kas už, prieš, susilaikė priimta. 108 už, prieš susilaikė labai nedaug, kas pakelia rankas. 108 reikia pasitikrinti. Dar du kolegos nebalsavo. Baigiame. Priimta. Ponas Galler iš tikrųjų linksminasi. Gal galėtumėt geriau ranką aukščiau kelti. 109. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 110 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas 10. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 113 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 114 kas už, prieš susilaikę priimta. 115 už, prieš susilaikę atmesta. 116 už, prieš susilaikę priimta. 119 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 121. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dešimtas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 11. Kas už? Ne. 11 atkrinta, nes 10 buvo priimtas. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, nes nelabai aišku. Dėl vienuolikto balsuojame dabar. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas vienas, kas už, prieš susilaikė priimta. 19. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau 25 kompromisas, e, pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. 25 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Reikia pasitikrinti. E, Primta 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias. Už prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, už, prieš, pasitikrinkime. Tikrinamės, bals, balsuojame, pradame balsuoti. Dar vienas nebalsavo. Atmesta. Penktasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuojame Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Labai gerai. Siamo eh? al, al grosso malloppo del, del Hawit.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 man reikės jūs tikrai aktyvaus ir visokiojopo bendradarbiavimo, kelkite aukštai rankas, iš tikrųjų man tada daug lengviau. Pirmininkė, matau, kad e, judėjimas vyksta, bet mes kavos negavome ir man tiesiog desperatiškai reikia kavos, mano, mano kavos organizme, organizme kavos lygis smuko iki pavojingos ribos. E, Kągi, nubalsuota. Taigi teks lukterėti sekundėlę. Pone Havit, norite pasisakyti? E, gana neįprasta, bet galiu su kirpa palaikyti pon Havit. O e, taip pat manęs paprašė iškelti vieną klausimą. E, 78 pakeitimas yra atsimtas. Taip pat dėl e, Watsono ataskaitos e, dėl sankcijų neįtrauktas į žodinius e, e, pakeitimus, taigi pasiūlė, man pasiūlė iš pat pradžių e, atšaukti šį punktą. E, taip pat buvo paprašyta šiek tiek dėl e, balsavimo sąrašo.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 Allora, la risposta è che gli emendamenti orali sono incorporati. La risposta è che gli emendamenti orali sono incorporati negli split. Atsakymas būtų toks, kad visi žodiniai pakeitimai buvo įtraukti į uh, atskirą balsavimą ir dėl to mes jų nebeprimsime. Ar to pakankam, ponia Havit? Aš perdavėm tik tai tą, ką paprašė pertų sekretariatas. Jeigu čia jokių prieštaravimų neįkyla, tai be, be abejo mes tiesiog laikysimės to, ką jūs tik pasakėte. Kągi, tada pradėkime. 34 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 už, prieš susilaikė pritarta. Kompromisas Numeris vienas, atskiras balsavimas, pirmoji dalis, kas už prieš e, sulaikė už, antroji dalis už prieš sulaikė patvirtinta. 30. Atrodytų, atrodo yra problema, taigi pasitikrinkime elektroniškai. Ar balsavote, ponia Gala? Uh, Dar trijų kolegų trūksta, nebalsavo. Baigiam balsavimą. Panašu, kad panas Gala e, visą laiką kaišėm pagal įratus. Taigi, 45. Gėdimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38. Ne, atsiprašau, 40. Sako pirmininkas, taigi už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 42, 43 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 41 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 46. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 48. Atskiras balsavimas. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Sulaikė Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Sulaikę. Patvirtinta. 49 už. Prieš. Sulaikę. Patvirtinta. 51 kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime ir šitą. 51 pakeitimas. Ar dar liko nebalsavusių, galiu jau baigti balsavimą. Atmesta. Tada 25 už. Prieš sulaikė, atmesta 52. E, už prieš atmesta 53. Už prieš sulaikė atmestas 54. E, už prieš sulaikė patvirtinta 55. Už prieš sulaikė e, patvirtinta 56. Už prieš sulaikė patvirtinta. 57 atskiras balsavimas, pirmoji dalis. Už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58, neatsiprašau, neatsiprašau. 64 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė. Ne visiškai aišku, pasitikrinkime. Dėl 66 balsuojame. Balsavimas baigtas. Didelė dauguma už 67 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. pirmasis kompromisas, ne, atsiprašau, pakeitimas 71, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 72 už, prieš, susilaikė. Nematau, reikia pasitikrinti. 72 dar kartą balsuojam elektroniškai. Dar liko nebalsavusių kolegų. Baigtas balsavimas. Taigi, patvirtinta. 73 kas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas 77. Atsiprašau, jisai atsimtas. 78 taip pat atsimtas. 80. Kas už? Palaukite truputėlį. Mums reikia šiek tiek sudėlioti viską. Nekalbame apie 81. Kas už? Kas prieš? Sulaikyta patvirtinta. 83. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 84. Už? Prieš? Sulaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atkrinta dalis pakeitimų, toliau 90-asis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92-asis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tada perinam iškart prie šimtojo pakeitimo. Atrodo, neturiu čia su savim to dokumento, bet yra šimtasis pakeitimas, taigi kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tada lieka 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atrodo, prašome patikrinti elektroniniu būdu. Gerai, tikriname. Balsavimas pradedamas. Dėl 99-ojo pakeitimo dar katelį. Balsuojame. Dar du kolegos liko. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. 101 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas toliau 102 kas už, prieš, susilaikė, atmestas 103 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 104 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 105 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime šį punktą. 105 pakeitimas, dar kartelį balsuojam dėl jo elektroniškai. Ar baigėte visi balsuoti? Uždarau balsavimą. Atmestam. Na, bent jau tikrai žinome, kad taip yra. 106 už, prieš, sulaikė atmesta. 5 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. 116 už, prieš, sulaikė. Dar kartelį, 116. Kas už? Dabar kas prieš? Atrodo patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Šimtas dvidešimtasis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Na, mielai patikrinsiu balsavimą elektroniškai. 120 pakeitimas. E, mėly kolegos, ten ne visi balsavote. Balsavimas baigtas. Didžiulė balsų dauguma. 121 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 atskiras balsavimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš, susilaikė, Atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Irgi atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tuomet lieka 131. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 132. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad nepritarėme, bet patikrinkime. Hmm, uždarau balsavimą. Patvirtinta. 133 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 134 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 135 kas už prieš sulaikė atmestas. 141 kas už prieš sulaikė atmesta. 8 kompromisas kas už. E, jūs sakote, yra žodinis pakeitimas. Aštuntajame kompromisai šitas pakeitimas, tai kas prieš, sulaikė patvirtinta. Tokiu atveju Pername prie 143. Kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo atmesta. Bet patikrinkime. Dar porą kolegų nebalsavo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ačiū. 145. Kas už? Prieš. Susilaikė. Ir šį norėčiau patikrinti elektroniškai. 145. Balsuokite. Ačiū. Balsavimas baigtas. Na, vertėjo pasitikrinti. 147-148 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 149. Kas už? Palaukite. Dėl 147-148. Tikrinsimės elektroniškai. Dar du kolegos nebalsavo. Balsavimas baigtas. Toliau 149. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 151. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 152. Kas už? Su žodiniu pakeitimu. Taigi, 152. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 153. Kas už? Prieš turime pasitikrinti. Dėl 153 pakeitimo balsuojame. Balsuokite. Dar laukiame trijų kolegų. Dviejų kolegų. Baigtas balsavimas. Didžiąją balsų daugumą už. 154 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 155. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 156. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 157. Už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 158. Už. Prie... Už dar kartelį. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 161 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 165 veržė pakeitimas už prieš sulaikę atmestą. 166 už prieš susilaikę atmestas. 11 kompromisas už. Kažkas dar siūlo patikrinti 166, gerai. Balsuojam. Taigi tikriname šį punktą. Pone Gala, jūs ką darote? Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Viskas aišku, toliau 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 169 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 170 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 12 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 171 už, prieš, susilaikė patvirtinta susilaikė patvirtinta. 174 už, prieš, susilaikė, atmesta. 175 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis kompromisas su žodiniais pakeitimais prašoma balsuoti atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktas kompromisas, vėlgi atskiras balsavimas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taip pat 182. Už ją pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. 184. Kas už prieš susilaikė atmesta. 15. Kompromisas. Gerai, kažkas prašė pasitikrinti dėl 184, taigi balsuojam dėl 184. Dar du kolegos balsuoja. Baigtas balsavimas. Kešim dviejų balsų pers. Kešim dviejų balsais patvirtinta. Penkioliktasis kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 16 kompromisas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 193 punktas pakeitimas. Už, prieš, sulaikė atmestą. 190. Na gerai, grįžkime prie 193, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt keturi balsai už. Be abejo, aš mielai tikrinu jūsų balsavimo rezultatus. Dabar atrodo 17 kompromisas. Ne, palaukite, atsiprašau, praleido 194 punktą, kadangi tikrinome ankstesnį. Taigi 194 kas už, prieš. Susilaikė už, priimta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 198 kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 129. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. 200. Už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 18. Kompromisas su žodiniu pakeitimu. Vėlgi atskiras balsavimas. Pirmoji dalis. E, Alde vardu protestuoju prieš žodinį e, pakeitimą ir paaiškinsiu, kodėl. Mes kalbame apie mirties bausmės vykdymą Baltarusijoje ir yra du dalykai. Visų pirma, e, Baltarusija nėra ta šalis, kurioje egzekucija įvykta ir tragedija kuri įvyko praeitą penktadienį, mus iš tikrųjų šokiravo, bet neturi nieko bendro su 2010 metais jų įvykiais. Na, man liūdna tai girdėti, e, kadangi lyg tai apie tai kalbėjome, apie tai per dėrybinį sutikimą. Be abejo, jeigu yra užprotestuotas žodinis pakeitimas, dėl jo negalime balsuoti. Tačiau, na, aš tikiuosi, kad a, aš gerbiu Aldį poziciją, bet aš prašysiu savo kolegų e, e, e pakei, pateikti pakeitimą e, plenariniam posėdžiui, tam, kad e, šitas tekstas atsirastų. Kągi, bet kuriuo atveju negalime šiuo atveju atsižvelgti į žodinį pakeitimą ir pasižiūrėsime, ką jūs paruošite plenariniam posėdžiui. Taigi, 18 kompromisas. Atskiras balsavimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta, antroji dalis, Kas už, prieš, sulaikė, taip pat patvirtinta. Toliau 203. Kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 204. Už, prieš, sulaikė. 205. E, kas už, prieš, sulaikė atmestas. 206. Kas už? Prieš sulaikė patvirtinta didžiąją balsų daugumą, 207 kas už, prieš sulaikė patvirtinta, 208 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 209 kas už, prieš sulaikė patvirtinta, 19 kompromisas už, prieš sulaikė Patvirtinta. 211. Kas už? Pane Verža. Tik iš pakeitimą. Kas už prieš? Susilaikė. Atmesta. 213. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 214. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 215. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 216 už. Ar kažkas kažką norėjo pasakyti? Patikrinkime. Grįžtame prie 215, tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. mūsų paprašė patikrinti balsavimą dėl 215 pakeitimo. Taigi balsuokite. Balsavimas baigtas. Aišku, toliau 216 už, prieš, susilaikė, atmesta. 218 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 219 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 220 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 221 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 222, 222 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 20 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Taigi, ne, atleiskite, 227. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 228. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Tikriname 228. Pradam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Tęsėme. 29 kompromisas. Trys atskiros dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau tęsime darbą. Du šimtai dvidešimt devintasis, kas už prieš e, laikė patvirtinta, 230 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 231 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 232, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 233, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 234 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 235 ir 36 kartu, nes jie yra identiški, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. 21 kompromisas, atskiras balsavimas, vėlgi pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 243 kitame puslapyje, kas už, prieš, susilaikė man pavyko skaičiuoti keturias pakeltas rankas. Taigi balsuojame dėl sako 243. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 244. Už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 246. Už prieš susilaikė patvirtinta. 250 kas už, prieš susilaikė atmesta. Na gerai, patikrinkime. Tikriname 250 pakeitimą. Na, balsavimas baigtas ir patvirtiname. 22 kompromisas. Atsiprašau, kad turiu įsiterpti dėl ankstesnio kompromiso. Kaip ir dėl ankstesnio kompromiso, aš bijau, kad turėsiu paprieštarauti dėl žodinio pakeitimo e, numeris 6. Mes praeitame sutikime e, su PP sutarėme dėl principo ir 23 kompromise yra. E, SD bei EPP kompromisinį pakeitimą. E, tačiau šiuo atveju buvo patytas kitoks žodinis pakeitimas, dėl kurio nebuvo sutarta, dėl to aš protestuoju prieš jo įtraukimą. Mes palaikome taip pat e, šitam protestų, šitam prieštaravimui. Mes prieštaravime prieš žodinį pakeitimą. Gerai. Tokiu atveju įmame 22 kompromisą be žodinio pakeitimo, kas už prieš sulaikė patvirtiname. Tęsime darbą. 254. Už. Prieš susilaikė atmestą. 257 už prieš susilaikę patvirtinta. 258 už prieš susilaikę atmesta. 23 kompromisas su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas neprotestuoja. Nagi, už prieš sulaikė patvirtinta. 260 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 264 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 265 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 266 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 269 ir 70 kartu už, ačiū prieš, susilaikė atmestas. Na gerai, dėl 69-70 pa, pa, pa, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Vis dėlto už. 24 kompromisas, e, kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 276 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 277 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 280 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 281 už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 225. Ne, 285. Atsiprašau, aš tiesiog truputėlį turiu susirasti savo dokumentuose tinkamą vietą sako pirmininkas, taigi nebuvo visiškai aišku, ne visai tikslios nuorodos, taigi dar kartą balsuojam dėl 285 su žodiniu pakeitimu numeris 8. Jeigu nėra protesto už, prieš sulaikę. Pritarta. 26 kompromisas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 287. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 287 pakeitimas. Balsuojame. Balsuokite elektroniškai. Gerai, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 288 už Ačiū prieš. Suslaikė. Pritarta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 286. Ne. Ne, sako pirmininkas, apšau 293, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 294, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 295 kas už, ačiū prieš, susilaikė patvirtinta, 296 už, prieš, susilaikė atmesta, 297 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 298 už, prieš, susilaikė atmesta, 299 už, prieš, susilaikė atmesta Patvirtinta. 300. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 301. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 302. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 303. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 304. Už. Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 306 už. Ar kažkas prašė patikrinti? Dėl 304 gerai. Tikriname elektroniškai 304 pakeitimą. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 306. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Pradedam balsuoti elektroniškai. Aš žinau, kad jūs nekantraujate kelti rankas, bet aš ne visada galiu įvertinti jūsų balsavimą. Taigi atmesta vieno balso persvara 307 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas kas už, toliau prieš, susilaikė, patvirtinta. 313 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 314 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 315 su žodiniu pakeitimu nebent kas nors prieštarautų. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 317, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 320, kas už. Na, mielai patikrinsiu ankstesnį punktą, bet supraskite ir mane. Man kartais sunku įvertinti, e, kiek rankų pakilo, jeigu jos pakilo nelabai aukštai, taigi tikriname. Tikriname 317 punktą, tai yra pakeitimą, balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 320. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 322. Už. Techninio pobūdžio pakeitimas. Dėkuoju. E, 324 kas už, prieš, sulaikė atmestą. 323, kas už, prieš, sulaikė. Patikrinkime, 323. Iš tikrųjų, nedaug žmonių tinkamai pakėlė rankas. Taigi, 323, pradedam balsuoti. Balsuokite, balsavimas baigtas. Puiku. 325. Kas už? Pakelti rankas prieš. Sulaikė. Akivaizdžiai primta. 328. Kas už? Prieš. Susilaikėm. Irgi akivaizdžiai primta. 326. Už. Prieš. Susilaikėm Na, tikrai daug geriau. Bravo visiems. 3.2.9 punktas su žodiniu pakeitimu. Atsiprašau, praleidome 327, taigi už. 3.2.7 dar kartelį. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar jau 329 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 3. 30. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patikrinkime. Tikriname 330. Balsavimas pradedamas. dar pora žmonių atsiliko. Balsavimas baigtas. Patvirtinome. Tai buvo pakeitimas 330, dabar 332, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Na, jau beveik baigėme. 331, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 333, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinome 334, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinome. Toliau 18 pakeitimas už, prieš, sulaikė, patvirtinome. 19 už, prieš, sulaikė, patvirtinome. 20 už, prieš, susilaikė. Tvirtiname 21 už, prieš, susilaikė, patvirtinome, 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinome, 23 e, už, prieš, susilaikė, patvirtinome, 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinome, 25 už, prieš, susilaikė, patvirtinome, 26 už, prieš, susilaikė, atmesta, 27 už, gerai buvo prašoma patikrinti. Tikriname 26. Balsuojam. Dar vieno kolegos trūksta. Balsavimas baigtas, patvirtiname. 27. Kas už, kas prieš. Sulaikė. Patvirtiname 28. už. Prieš. Sulaikė. Patvirtiname 29. už. Prieš susilaikė, patvirtiname, 30 už, prieš susilaikė, patvirtiname, 31 už, prieš susilaikė, patvirtiname, 32 už, prieš susilaikė, patvirtiname, 33 uh, e, už, prieš susilaikė, patvirtiname. Na kągi, dabar dėl antrojo. Patvirtiname. 3 kas už, prieš. Sulaikė. Patvirtiname. Kažkas tai pasiūlė, panas Tanak atrodo siūlo, kad e, nuo 4 iki 17 viską paimtumėme vienu metu, balsuotumėme dėl vienu metu. Atrodo, kad turime geriausios valios, taigi už prieš sulaikėm patvirtiname. Tada 30 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtiname. Toliau devė 8, 9 ir 14 galime nagrinėti kartu jums leidus. Gerai. Perkime prie iki 14. Iki 14. Kas už, kas prieš, susilaikė. Visą šitą grupę pakeitimų patvirtinome. 15. Kas už, prieš. Na, šiuo atveju patikrinkime. 15. paragrafą, taigi balsuoti pradame dėl DV15 pakeitimų. Dar du kolegos nebalsavo, balsavimas baigtas. Atmetėme. Toliau FAM1, kas už prieš susilaikė, patvirtiname. Toliau atskiras balsavimas dėl 31 kompromiso, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtiname, antroji dalis. E, sexual and third countries. Citata. Kas už? Gerai, gerai, dar katelė. Antroji dalis. Nenoriu jūsų dabar blaškyti, taigi už prieš susilaikę atmestą. Ketvirtasis ir penktasis e, pakeitimai kartu, kas už prieš susilaikė atmestą. Gerai, grįžtame, vis dėlto grįžtame prie 31 kompromiso antrosios dalies. Balsuojame elektroniškai dėl antrosios dalies. Kągi, balsavimas baigtas. Patvirtiname. Taigi dabar jau galime. E, e, ai, ketvirtą ir penktą mes jau atmetėme manau, kad buvo akivaizdu, dabar e, tam aštuoni, e, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtiname. Nors mačiau nedaug rankų. Nuo 9 e, iki 14 jums leidus balsasime kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesta, visi šie pakeitimai atmesti, toliau 15 FAM 15, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Gerai, tikriname 15 elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestam. Toliau kartu balsuosime dėl 17, 19, 20, 21. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. Dvidešimt antrasis. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvidešimt trečiasis, dvidešimt ketvirtasis, dvidešimt septintasis, dvidešimt devintasis ir trisdešimt antrasis visi kartu balsuojame už juos, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 33 ir 34 kartu, kas už? Norite nu, atskirai balsuoti, ar ne? Gerai. 33 tada kas už, kas prieš susilaikė atmestą. O dabar 34 kas už, kas prieš susilaikė akivaizdžiai patvirtinta. Ir baigiamasis balsavimas. Kas už, kas prieš. Netikrinu, ar jūs neužmigote. Pajokavau, sako pirmininkas. Taigi, Balsuojame elektroniškai. Na ir balsavimas baigtas. Dokumentas patvirtintas, dėlė balsų dauguma. Ačiū Jums visiems už Jūsų bendradarbiavimą ir Jūsų pagalbą. Ok, subito passiamo all'Andrichiene perché abbiamo Bravissimo, avuto... Chi è l'Andrichiene? E questa Bravo. è la relazione. No, beh, sono... <laughs> Come facciamo noi? Così, ma... Ah, sì. Romani. Eh sì, i romani facevano così. Where are you going? I need you. No. <laughs> colleghi, we have to continue. Colleghi, vi prego un attimo di silenzio, dobbiamo continuare i nostri lavori. Prašau tylos, turime tęsti savo darbo atvarkę. Aštuonioliktas darbo atvarkės punktas - bendradarbiavimas su Lotynų Amerika. Tikriausiai turima omenyje 14. Pone Andrikienė yra pranešėja. Pranešėjai suteikiamos keturios minutės pristatyti 14 darbo tvarkės punktą pasitaiso pirmininkas. Mr. Galer. Thank you. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų, į mūsų komitetą kreipėsi DEVE komitetas, kad parengtume nuomonę e, dėl pranešimo savo iniciatyvą dėl naujo vystamojo bendradarbiavimo su Latino Amerika politikos nustatymo. E, šio pasiūlymo e, siekiama pasirenkti e, naujai kuriamai bendradarbiavimo priemoniai, atsižvelgiant į 13-15 metų finansinę programą. Taip pat sustiprinti bendradarbiavimą su ES ir Latino Amerikos regionu. E, AFET nuomonės tikslas e, yra numatyti gairias bendradaravimui su Latinų Amerika, akcentuojant ES kaip pasaulinės e, politikos veikėjos vaidmenį ir išornės partnerės vaidmenį. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai išorės dimensija tampa labai svarbi, todėl kad ES pradeda bendradarbiauti vienu balsu. Vystamo bendradarbiavimo e, tikslai numatyti e, 2008 metų e, redakcijoje yra e, mažinti ir pagaliau panaikinti skurdą ir skatinti vystimąsi. E, Lisabonos sutartis numato, kad vystimosi politikai skiriamas didesnis vaidmuo užsienio reikalų politikoje. E, šioje nuomonėje aš pabrėžiu glaudų bendradarbiavimą su Latinų Amerikos šalimis, e, taip pat skatinu kurti naujų formų bendradarbiavimą su Latinų Amerikos šalimis per naująją partnerystės priemonę bei bendradarbiavimo finansinę priemonę. Taip pat yra pabrėžiama būtinybė skatinti bendradarbiavimą tarp ES ir Latinų Ameriką, siekiant e, tūkstančio vystimosi tikslų, ypač e, kovoti su skurdu, e, skatinti socialiai atskirtų grupių socialinę įtrauktį. Aš esu įsitikinusi, kad tūkstančio vystimosi tikslai Ypač aštuntasis e, vystimosi tikslas e, turėtų būti esminė bendradarbiavimo su Latinų Amerikos šalimis e, dalis. Turime kalbėti apie įtraukų augimą šiuose šalyse. Aštuntasis TVT e, siekia sukurti vystimuisi skirtą pasaulinę partnerystę e, su e, laisvomis Latino Amerikos šalimi, šalimis Meksika, Brazilija ir kitomis. Taip pat bandoma sukurti bendrą bendradarbiavimo pagrindą, siekiant, kad vystimosi politika būtų sklandino sekliai ir įgyvendinama kartu. Savo nuomonės projekte aš kalbu ir apie sinergiją, kuri atsiranda iš bendradarbiavimo sutarčių e, tarp ES ir Latinų Amerikos šalių. E, taip pat pabrėžia būtinybę bendradarbiauti ir vyriausybinėme lygmenyje, e, atsižvelgiant į septintąjį ES ir lakra šalių vyriausybių vadovo aukščiausio lygio sustikimą, kuris vyks 13 metų sausio mėnesį Čilyje. Taip pat pabrėžiamas ES paramos e, E, integracijos į Latino Ameriką vaidmuo. E, reikia apimti pietų bendradarbiavimą, tarp, tarp regioninį bendradarbiavimą. E, taip pat kviečiu išplėsti politinį ES ir Latino Amerikos dialogą įvairiais lygmenimis. Taip pat noriu padėkoti kolegoms, kurie aktyviai prisidėjo rengiant šį um, nuomonės projektą. Jie pateikė ir pakeitimus, aš juos įtrauksiu į dokumentą. E, iš esmės didžiai daliai pakeitimų pritariu, yra pateikta 19 pakeitimų likščiau, taip pat yra pateikti 8 žodiniai pakeitimai. Aš pati pateikiau keturis pakeitimus e, šiam projektui, nes laikantis taisyklių nuomonės projektas negali viršyti tam tikros skaičiaus žodžių. Todėl aš pati vėliau privalėjau e, plėsti šį projektą. Siūlyčiau balsuoti papunkčiui, nenumatyti jokių kompromisinių pasiūlymų. E, taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos probleminius pakeitimus, su kuriais nesutinku. Pirmiausiai, 11 pakeitimas Ulrikės Lunaček, e, kuriuo yra siekiama um, suteikti didesnį balansą e, susitarime su Lotynų Amerika. Tiesą pasakius, dėrybos jau įvyko ir susitarimas jau pasirašytas. Manau, kad bendra pusiausvyrą šiame susitarime yra gera. Ta patį pasakyčiau ir apie 12 e, pakeitimą Vilio Mairio pateiktą. Taip pat nepritariu ir penktajam pakeitimui, kurį pateikė Vilis Mairis, kuriuo pabrėžiama kova su ekonominė bei socialinė neligybė. Kalbam apie tai, kad jos turėtų išlikti vieni svarbiausių vystome bendradarbiavimo su Latino Amerikos strategijos principų. Taip pat kalbama apie socialinę valstybę. Ir pagaliau dešimtasis pakeitimas, kuriam taip pat nepritariu. Čia kalbama apie. E, tiksliau pabrėžiamas steigiamas regioninės integracijos sąveikos poveikis. Kalbama apie um, Alba, tai yra Bolivaro alijansą už Amerikos tautas ir taip toliau. Šiam e, pakeitimui nepritariu. Norėčiau paprašyti kolegų e, dalyvauti balsavime, jis vyks kitą savaitę, kovo 27 dieną. DV komitete bus balsuojama 24 balandžio. Ačiū. Now, Ačiū. Ponas Menendas Tefaler. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Andrikę nepranašus tokį nuomonės projektą, todėl kad juo yra pabrėžiamas strateginis ES politikos e, Latinų Amerikoje strateginis vaidmuo. Noriu padėkoti Jums už glaudų bendradarbiavimą. Dėkoju, kad sekretariatas pritarė mano pakeitimams, kuriems prieš tai nebuvo pritarta dėl redakcinės klaidos. E, taip pat noriu pabrėžti, kad ES savo bendradarbiavimo politiką su Latino Amerikos šalimis e, apibrėžia ne viena, o kartu su Latino Amerikos šalimis. Šios šalys yra mūsų draugai. Šalis turi teik, e, tęsti savo integraciją, nepaisydama sunkumų buvusių praeitįje. Tik tokiu būdu vystomasis bendradarbiavimas su Latino Amerika bus logiškas ir tinkamai subalansuotas. Gaila, kad komisija e, reglament akte dėl bendrųjų prekybos preferencijų pamiršo įtraukti tą strateginį bendradarbiavimo su Latinų Amerikos šalimis charakterį. Todėl, kad daugelis Latinų Amerikos šalių negaus tos priemonės, kurią numato komisijos e, parengtas reglamentas. Kalbant apie prekybos e, susitarimą tarp ES, Kolumbijos ir Peru. Šis susitarimas leis toliau vystytis šioms Latinų Amerikos šalims. Manau, kad komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų dėti daugiau pastangų, siekdamos, kad su Andų bendryje būtų pasirašytas asociacijos susitarimas. Nepaisant to, yra prognozių, kuriomis numatoma, kad 2015 metais Europos Sąjunga nebetaps Latino Amerikos šalių pagrindinė prekybos partnerė. Taigi, atsižvelgdami į tai, mes turime imtis e, griežtesnių veiksmų, stiprinti savo bendradarbiavimą su šiomis e, šalimis, kad Kinija mūsų nepralenktų. Taip pat būtina kuo greičiau pasirašyti asociacijos susitarimą su Mercosur nes tokiu būdu sustiprinsime bendradarbiavimą tarp ES ir Latinų Amerikos šalių. Dar kartą ačiū e, poniai pranešėjai už jos supratimą. E, galiu tik tai pasveikinti ją parengus tokią puikią nuomonę. Ačiū, pana Salafranka, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Norėjau pasveikinti pranešėją parengus e, puikų pranešimą. Manau, kad ypač tokiu sunkiu laikmečiu, kai esame atsidūrę ekonominėje krizėje, strateginis alijansas su Lotynų Amerikos e, Karibų regiono šalimis yra labai svarbus. Svarbus šių šalių indėlis į pasaulio bendrąjį vidaus produktą Mes e, dabar turime daugiau dėmesio skirti globaliai e, darbo atvarkiai. Tik tokiu būdu sustiprinsime savo strateginę e, poziciją. Vystamasis bendradarbiavimas su Latino Amerikos šalimis yra labai svarbi politika. Noriu išreikšti savo nugostavimus savo frakcijos vardu. Kai kurios šalis negali pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo priemonės teikiama nauda. E, todėl aš manau, kad mes galėtume dėti pastangas, kad bendradarbiavimui su Lotynų Amerikos šalimis būtų skiriamas toks vaidmuo, kuris ja, ta, tam bendradarbiavimui priklauso. Manau, kad ponia Andrikinė labai taikliai pabrėžia šį būtent aspektą. Ačiū. Ar e, pranešėja norėtų pasisakyti? Tada ačiū, kovo mėnesį balsuosime. Kitas darbo atvarkės punktas - pono Goebbels pranešimas dėl pirmosios tarp parla, pirmojo tarp parlamentinio posėdžio Minmare Naipietvav suteiksiu žodį Jums. Merci, Monsieur le Président. Euh, en ma qualité de premier vice-président, je remplace euh, notre président. Ačiū, pirmininkė. Aš e, atstovauju Bernardą Langą, kuris šiandieną negalėjo atvykti. Europos parlamentas pirmą kartą nusiuntė e, parlamentinę delegaciją į Mianmarą. Po to, kai ten į valdžią atėjo naujasis režimas. Aš neeisiu per visus posėdžius, su kuriuose dalyvavome Mianmare. Mes susitikome su prezidentu, abiejų parlamento rūmų pirmininkais ir taip pat įvairiais ministrais. Taip pat susitikome su ponia Ansansuči. Šis susitikimas truko daugiau nei valandą. Kaip žinote, yra Nobelio ir Sakarovo premijų laureatė. Ir šią progą mes jai įteikėme Martino Šulco pakvietimą atvykti į Europos parlamentą artimoje ateityje, e, atsimti savo Sakarovo prizo ir taip pat kreiptis į parlamentą. Aš galiu pasakyti, kad Mianmaro valdžios institucijos dabar patiria procesą, kuris yra panašus į Gorbačiovo perestroiką. Tačiau tai vyksta labai pamažu. Jie pradėjo taikyti parlamentinę sistemą, taip pat yra du parlamento rūmai. Į juos rinkimai, aišku, nebuvo labai demokratiški. Kariuomenė turi 25 procentus vietų parlamente. Dviejų partijų vyriausybė užima 80 procentų vietų abiejose parlamento rūmose, o ponios Sansang Suši partija, kaip žinote, boikotavo šiuos rinkimus. Tačiau per tą laiką atrodo e, jiems pavyko, prezidentui ir poniai Ansansučiai pavyko suartėti, kadangi pastaruoju metu jį gyrė prezidentą ir džiaugiasi tuo, kad jis taiko atviresnę valdymo formą. Žinome, kad šis naujasis režimas paleido tūkstančius politinių kalinių, taip pat siekia paliaubų tarp įvairių šalies mažumų, kurios priešinosi, dešimtmečius priešinosi centriniai valdžiai. Taigi pažanga vyksta. Tačiau, aišku, dar daug ką reikia nuveikti. Balandžio pirmą dieną bus rinkimai į 48 žemesniųjų rūmų vietas ir 8 vietas aukštesniuosiuose parlamento rūmose. 48 vietos dabar atsilaisvino po to, kai įvairūs parlamentarai buvo paskirti ministrais o kaip ir įvairiose valstybė, Europos valstybėse ministrai negali būti ir parlamento nariai vienu metu. Pone Ansansučiai pati kandidatuoja tuose rinkimuose, jos partija taip pat e, iškėlusi kandidatus daugelį rinkiminių apylinkių, apygardų. Vyriausybė, e, daugumos partija taip pat, kitos partijos taip pat yra iškėlusios kandidatų. Pone Sansangsuši mums pasakė, kad rinkimai tikriausiai bus laisvi, kadangi juos stebės tarptautiniai stebėtojai. Ir kalbėdamėsi su jie, mes paklausėme, kodėl ji ar režimas nori, nori priimti tuos stebėtojus ar ne. Jie patys pasikvietė tuos stebėtojus, taigi ir mes turime surenkti stebėtojų misiją kaip galima greičiau. Reikia kreiptis Europos Sąjungos ambasadorius tame regione, kad jie mums padėtų. Iš tikrųjų reikėtų sureaguoti į tą kvietimą pasiūsti stebėtojus į rinkimus. Man pagrindinė problema dabar yra štai tokia. Aišku, Mienmaras dar nėra demokratinė valstybė, tačiau e, ponė Ansan Sučiai dalyvaujant rinkimuose parlamente susidarys nauja vidinė opozicija, o tai yra geras dalykas. Tačiau vis dar yra 61 politinis kalinys, kurie dar nebuvo išlaisvinti. Ir mes turime daryti spaudimą, kad šie politiniai kaliniai būtų išlaisvinti. Tačiau svarbiausia problema yra sankcijos, kurias taiko Europos Sąjunga ir JAV, kurios buvo skirtos senajam režimui. Mano nuomonė ir visų Europos Sąjungos ambasadorių nuomonė, kur, su kuriais susitiko atme Mianmarį ir Tailandą. Jie išsakė nuomonę, kad ta, tos sankcijos bent jau generolams didelio poveikio nedaro. Buvęs prezidentas pastatė naują sostinę. Taip pat į Čiaušeskų panašius rūmus dar labiau beprotiškus rūmus. Ten toje naujoje sostinėje yra rūmai, ministerijų pastatai, viešbučiai. Daug gatvių, kurios beveik visos veda į parlamentą. Iš tikrųjų, tai yra beprotiškas projektas. Ir tai jau kainavo 4 milijardus dolerių. Tai parodo, kad generolams tikrai netrūksta pinigų. Aišku, mes paskelbėme ginklų embargą, tačiau bet kuriuo atveju jie tų ginklų gali prasimanyti Kinijoje ir kitur. Taip pat paskelbtas deimantų embargas. Bet norėčiau paminėti, kad tie embargai iš tikrųjų vaisių net nešia. Išskyrus tai, kad tai, tai ką, ką mes padarėme su tekstilės pramonė Birmoje. Jei nebuvo taikoma GSP sistema ir eksporto kvotos, Europos eksporto kvotos. Anksčiau šioje pramonės šakoje buvo 400 tūkstančių darbo vietų, dabar yra tik 80. Tačiau dėja dėl tokių sankcijų labai daug Birmos moterų prarado darbą. Taigi visos šios kampanijos sukėlė atleidimų bangą ir pagal Europos komisijos pareigūnus daug iš tų moterų neturi kitos alternatyvos, kaip tik užsimti prostituciją. Manau, kad reikėtų panaikinti, nedelsiant panaikinti šias sankcijas. Ypač todėl, kad dabar šalis vėl bando atsitiesti Žinote, kad yra daug besivysta, greitai besivystančių šalių, kaip Kinija, Vietnamas ir kitos. Ir šios šalis daugiausiai ir kontroliuoja tekstilės pramonę. Ir man atrodo, reikėtų pasistengti užtikrinti, kad atkurtume priekybos ryšius su šia šalimi. Čia nekalbu tik apie naftą. Ten, aišku, veikia Chevron ir Total įmonė. Bet mums reikia su Mienmaru prekiauti ne tik naftą, bet ir kitais dalykais. Ačiū. Ačiū, vicepirmininkė. Nepamirškite, kad e, Ministras pas mus atvyksta Norvegi, iš Norvegijos po 11.15. Dabar kalbės ponė Lochbiller, o paskui ponė Gomes. Prašau kalbėti po dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pirmininkų saigai, e, kurioje man e, žmogaus teisų pakomitečio nariai buvo leista lydėti šią delegaciją. Nekartosiu E, pono Goebbelso paminėtų e, aspektų, tačiau noriu tarti keletą žodžių apie žmogaus teisų padėtį. Ekonominė padėtis ten yra tikrai prasta. 95 procentai visų gyventojų e, kaimų vietovėse neturi elektros, vaikai badauja ir šios rytis turėtų būti pagerintos. Kalbant apie politinės reformas, tai parlamentas buvo sukurtas, yra bandoma įdėkti demokratinės struktūras. 2008 metais yra priimta konstitucija Mienmare, kurioje visos teisės yra suteikiamos karinėms pajėgoms. Kariuomenė yra išskirtinėmis aplinkybėmis viršesnė už bet kokias kitas valdžios struktūras. Visose ministerijose, išskyrus vieną ministeriją, dirba e, buvę kariškiai. Net su prekybos ministru sunku dėrėtis, nors dialogai buvo tikrai įdomus, tačiau tas ministras e, įsivėlęs į visą eilę e, korupcinių nusikaltimų. Taigi iškyla klausimas. Iš esmės e, karinės pajėgos nesiekia reformų. Ir įdomu, ar jie apskritai leis e, reformoms vykti, nes reformos pirmiausia reiškia, kad kariškiai netektų savo e, privilegijų. Reikia labai atidžiai stebėti būtent e, šiuos veiksmus. Mes buvome patikinti, kad kartais nėra pakankamai profesinių žinių, kurios leistų vykdyti reformas. ES turėtų numatyti sankcijas e, prašydama politinių e, kalinių išlaisvinimo. Mums buvo pranešta, kad daugelis jų buvo paleisti į laisvę, tačiau dalis politinių kalinių vis dar kali kalėjimuose. E, laisvai žiniasklaidai tarsi leista veikti, tačiau e, išgirdome, kad kai kurie ES žurnalistai negavo vizų žurnalistams skirtų ir turėjo į šalį vykti kaip turistai. Svarbu kurti profsąjungas, e, tai yra labai teigiami ketinimai, tačiau ponas Gebelsas kalbėjo, kad priverstinio darbo galbūt e, nėra daug e, tekstilės pramonėje, tačiau e, Taptutinė darbo organizacija nekarta nubaudė Mianmarą todėl, kad ypač etinės mažumos yra priverčiamos dirbti, o kontrolės funkciją čia atlieka kariškiai yra įsteigtas e, tarptautinio e, teismo e, skyrius Menmare, tikimės, kad jo veikla bus teigiama dėl etninių konfliktų. Beje, kiek vėliau išgirsime Norvegijos ministro mintis, noriu pabrėžti, kad Norvegija remia šį procesą. Tačiau Karin ir Kačin srityje jokios pažangos šioje srityje nėra. Jau po mūsų vizito tame regine, regione įvyko neramumai, todėl žmogaus teisių perspektyvoje vertinant, turėtume tiesiog dėlisti ir palaukti, kol visi politiniai kaliniai bus paleisti ir turime laukti paliaubų tarp etninių mažumų, nes priešingo atveju nieko nepasieksime. Negalime skubėti ir iš anksto daryti e, teigiamas perspektyvas. Pone Gomes. E, prašom labai trumpai, kadangi ministras jau laukia. Na kągi, aš galiu tik tai pritarti tą, ką kolegė Lapilers pasakė. Mes turime skatinti šį atsiverimo procesą. Be abejo, niekam nekyla bejonių, kad kalbame apie demokratijos kūrimą ir tai yra ilgalaikis procesas. Vis dėlto turime paskatinti šį atsiverimą. Ir ta prasme, Sakyčiau, mes turėtume melktis atsargiai. Mes turime rasti būdą stebėti rinkimus ir kita vertus <clears throat> neturėtumėm e, nusižengti savo pačių e, rinkimų principams ar rinkimų standartams, kadangi e, visas procesas tikrai yra problemiškas ir turėtų būti kažkoks tai būdas, kažkoks tai kelias, galbūt per ambasadas, per dar kažką tai. E, E, bet tai nebus e, pilnavertis rinkimų stebėjimas, kaip ir patys rinkimai, bet nebus visiškai pilnavertiški demokratiniai rinkimai. Bet e, tai yra atvirumo procesas. Taip pat raginčiau neprarasti budrumo, neprarasti turimų poveikio svertų ir priemonių. Manau, kad visais atvejais mes neturime nustoti kelti tam tikrų sąlygų, Aš pasakyčiau už tai, kad e, komercinės sankcijas galima būtų atšaukti, nes iš tikrųjų jų poveikis veikiau neigiamas negu teigiamas. Tačiau siekime visą tai su aiškiam sąlygom. E, galų gale siekime tai ir su mūsų kompanijų interesais, kadangi kalbame galų gale apie labai e, turtingą valstybę, turtingą mineralinių išteklių ir panašiai. Aš manau, mes turime siekti tam tikrus naudos. Taip pat turi būti uh, E, paliktos tam tikros tikslingos, e, aiškiai, nukreiptos sankcijos e, prieš tos asmenys, kurie daug prisidėjo prie ankstesnių represijų. Taip pat turime reikalauti, kad toliau būtų paleisti politiniai kaliniai, būtų rastas bendras, rasta bendra kalba su etinėmis mažumomis ir neturime atsakyti kai kurių būtiniausių sąlygų, kurias kelime iki šiol. Taigi, iš tikrųjų, reikėtų laikytis labai gudrios pozicijos, protingos pozicijos, neprarast, neturime prarasti e, turimų svertų. Turime kelti sąlygas ir e, orientuotis į pasiektus rezultatus, į kažkokią tai lyginamą analizę. E, pilietinė visuomenė ten tik tai atsikūrė ir mes turime jos palaikyti. Taigi turime aktyviai dalyvauti procese, palaikyti. Manau, kad paskutinė misija iš tikrųjų buvo labai naudinga. Pirmiausia, mes turime būtent užmėgsti ryšius su uh, e, Mienmaro pilietinė visuomenė. Uh, ir taip pat Ansasuši uh, e, būtų vienas iš tų elementų. Uh, mes žinome, kad jinai uh, ilgus metus buvo izoliuota, jos rėma laisvė buvo pribota. Uh, taigi reikėtų pasitarti ir su jie, su jos e, šalininkais, e, tam, kad e, galėtumėm išsiaiškinti, kokiomis kryptimis geriausia būtų toliau šitą procesą stumti prieki. Kągi, ačiū. Dabar jau tikrai už durų mūsų laukia Norvegijos ministras. Mums dėrėtų dabar jau nutraukti savo diskusijas ir pakviesti ministrą, jeigu jūs neprieštraujate. Sì. Bene, colleghi, mm, ci scusiamo con, eh, con il, il Ministro per il ritardo. Kągi kolegos, susėskime. Ministrė, mes atsiprašome, kad šiek tiek užgaišiname jūs, privietėme palaukti, sveikiname atvykus ir gal iš karto nebegaiždami laiko čiupkim jauti už žagų. Norvegijos užsienio reikalų ministras, e, panas Torė, e, jisai e, pasisakys dėl tolimos išiaurės reikalų, skaitant bendradarbiavimą su Rusija, energiją, išteklius. Na, taip pat būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl arabų pavasario ir pokyčiotimus rytuose. Iš tikrųjų, leiskite jūs labai šiltai pasveikinti čia, prisijungusi prie mūsų. Taip pat noriu pasveikinti delegacijos pirmininką pana Galaga, e, kadangi mm, aš žinau, ministrė, kad jūs iš tikrųjų esate labai užimtas. E, jūsų darbo tokia labai pilna per šitą apsilankymą Briuselėje, taigi dėkingi esame Jums, kad skyrėte laiko ir mums. E, žinome, kad vasario pabaigoje lankėtės arabų pavasarį išgyvensiuose valstybėse. Taip pat netaip seniai buvote nuvykęs į Airiją, e, kur e, aptarinėjote kurios klausimus jūsų su tolimuose šiaurės šalimis. Taip pat vyko sutikimas su tarptinio donorų grupė, buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų koordinuoti pagalbą palestiniečiams. Taigi jūs iš tikrųjų labai aktyviai darbavotės tarptautinėje grupėje. Ir šiaip jau žinome, kad Norvegija iš tikrųjų e, užima daug svaresnį vietą pasaulinėje arenoje, negu būtų galima spręsti pagal jos dydį arba gyventojų skaičių. Viskas, ką Norvegijos susibė gali padaryti prisidėdama prie tolesnių e, atimų rytų taikos proceso palaikymo, naujų iniciatyvų skatimo. Mus labai domina, be abejo, taip pat domina ir jūsų nuomonė apie tolimuose šiaurės reikalus, bendradarbiavimą su Rusija, energetikos klausimus ir panašiai. Na, aš jau minėjau, kad mes, e, aišku, be abejo, domės arabų pavasarį ir kokie tolesni žingsniai galėtų būti daromi šiame kontekste. Prieš teikdamas žodį jums, ministrė, noriu ponui Galagam suteikti vienai minutė, kad jisai taip pat galėtų turbūt tarti sveikinamai žodį. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū, kad suteikite man galimybę kaip e, parlamentinės delegacijos e, atstovaujančios mūsų parlamentui pirmininku e, ryšiuose su Norvegija pasisakyti. Aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę kreiptis į panastorę į užsienio reikalų ministrą. Noriu pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Be abejo, mus džiugina artimi politiniai ir ekonominiai ryšiai tarp ES ir Norvegijos. E, su pasitenkinimu norime pažymėti e, e, tai yra Europos ekonominės erdvės, e, ir su jie susijusių teisės aktų vykdymą Norvegijoje mes tikrai turime puikią bendradarbiavimo istoriją, patirtį. Ir e, man teko sutikti su jūsų kolegomis tiek Briuselėje, tiek e, Norvegijoje. Teko sutikti su parlamentarais dirbančiais šio klausimu. Ir be abejo, Europos parlamentas e, yra gerai informuotas apie ES ir Norvegijos santykius. Mes žinome, kokie tolesni procesai susijęs su Europos e, ekonominė erdvė vyksta Norvegijoje. Na, neseniai e, buvo paskelbta tam tikra apžvalga, kurią galbūt nedaugelis ne, ne atspėjo perskaityti, tačiau puiku, kad e, e šie klausimai ir toliau nagrinėjami. E, taip, gegužės pradžioje taip pat kitame įtraukė šį procesą artimiau Islandija. E, pirmininkas užsiminė apie tolimuosius šiaurės reikalus ir be abejo parlamentą domina tolesni procesai vykstantis tolimuose šiaurės šalise. Mes palaikysime ir toliau ryšius ir dialogą su Norvegija šiais klausimais. Na, taip pat reikėtų paminėti praeitą lapkritį, praeitų metų lapkritį paskelbtą strategiją šią temą čia mes irgi dėkingi Norvegijai už palaikymą, e, e, už e, nuolatinio stebėtojo statuso palaikymą Šiaurės šalių taryboje. Neaišku, kodėl mes anksčiau nebuvome e, įsijungę šį procesą, bet, e, bet ką atveju sulaukėme Norvegijos pritarimo. Ir, e, pavyzdžiui, praeitų metų gegužės mėnesį man teko dalyvauti Norvegijoje, Grenlandijoje vykusėme būtent akties šalių tarybos sustikime. Taip pat praeitų metų balandį Osle irgi teko dalyvauti priimant rezoliuciją dėl tolimosios šiaurės šalių. Ir Šiuo atveju e, rezoliucijoje taip pat užsiminta apie tai, jog sveikintina ES e, tvari strategija šiaurės šalių atžvilgių. E, Mes taip pat e, turėtume padėkoti Norvegijai už tai, kad e, jinai palaikė mūsų prašymą suteikti atitinkamą stebėtojų statusą. E, vėliau sutikome ir su kitų šalių, tokių kaip Islandijos parlamentaras ir panašiai. Taigi, Norvegijos vaidmuo kaip pagrindinės partnerės tiek energetikos klausimuose, tiek ir patikimo gamtinių dujų bei naftos teikėjo vaidmuo E, yra labai svarbus ir ypatingai tapo svarbus todėl, kad artimus rytais Šiaurės Afrika, kaip žinote, dabar įsivyravo tam tikras chaosas. Taigi sveikiname, ponė ministrė, jūs atvykusi į Briuselį. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už tai, kad mane pakvietėte čia būti. Iš tikrųjų, man didelė garbė Na ir tai savotiškas simbolis, kad būtent Norvegijos e, ministras kalbės apie Šiaurės Europos reikalus ir Šiaurės Afrikos reikalus. Na, Europos Sąjunga be abejo yra tarsi tiltas jungianti šios du regionus. Na, e, taip pat man didelė garbė, kad visą tai vyksta salėje, kuri vadinta mano geros būsios draugės Anos Lind vardu. E, Gerbimiai, ką aš norėčiau um, pasakyti, tolimoji šiaurė, Norvegijos supratimu, nėra kažkoks geografinis regionas, tai yra daugiau politinė savoka, tai yra mm, savoka, e, kuri atspindi mūsų požiūrį į Europos šiaurės regionų ir apskaitai pasaulio šiaurinės dalies e, e, valdymą, tvarkymą ir panašiai. Be abejo, dėkoju už šiltų žodžius pasakytus dėl Norvegijos bendradarbiavimo su ES, dėl Norvegijos vaidmens. Na ir aš manau, kad iš tikrųjų jūsų um, pastangos taip pat e, yra viena iš sudėtinių dalių viso šito šilto bendradarbiavimo. ES Norvegija yra pasirašusi daug svarbių sutarčių ir be nesvarbiausia sutartis yra be abejo sutartis dėl Europos ekonominės erdvės, e, kuri sudaro e, lygias žaidimo sąlygas, vienos žaidimo sąlygas e, vienoje bendroje ES rinkoje. E, Na ir e, reikėtų pripažinti, kad reikėtų paminėti, kad Europa, e, Norvegija tai yra ir penktoji pagal dydį Europos šonis prekybos partnerė, pralenkinti netgi tokias dėlės valstybės kaip Indija, Japonija ir panašiai. Mes taip pat priklausom šiandieno erdvėjai, priklaus, dalyvaujame jūsų mokslinio tyrimų programuose, e, taip pat dalyvaujame bendradarbiaujant saugumo ir užsienio, politi, užsienio politikos srityse. Uh, Galiu pasakyti, kad e, Norvegija taip pat pademonstravo tam tikrą solidarumą su naujosiamis valstybės narėmis, e, teikdama tam tikras e, vadinamasis Norvegijos subsidijas Europos ekonominė erdvė. Pavyzdžiui, vakar buvo pasirašyta nauja sutartis su Rumunija, tą patį mes darome su dauguma kitų valstybių. Taigi, 1,8 milijardo eurų e, bus skirta e, demokratijai, pilietinė visuomenė, skatinti ir įvairiams kitoms programams finansuoti šiose naujai stojusios valstybės narise. Ir kadangi mes priklausome e, vidaus rinkai, tai mes be abejo sveikiname taip pat ir tai, kad į mūsų šalį atvyksta dirbti žmonės iš kitų ES valstybių. Tiesąkant, jeigu kalbėsime apie E, kitų šalių piliečius ieškančius darbo Norvegijoje, tai vienam gyventojui pas mus tenka bene daugiausiai tokių migruojančių darbininkų, apie 300 tūkstančių pareiškų buvo. E, taip pat jūs susiminėte apie E, Norvegijos sustarimus, kurie pagristi e, įvairiausiais tyrimais, iš tikrųjų mes esame labai integruoti į Europos ekonominį. Ir e, visų šitų susitarimų nauda yra akivaizdi visoms šalims, tiek per ekonominę raidą, tiek per kitus dalykus. Taip pat reikėtų paminėti energetinę partnerystę. Aš kalbėjau su komisaru Otingeriu, šį rytą mes teikiame Europai 20 procentų visų gamtinių dujų ir džiaugiamės, kad esame ilgalaikiai tiekėjai ir E, kad prisidame taip pat prie atsinaujinančių šaltinių skatinimo Europoje. E, tuo pačiu e, vystydami toliau ir savo atsinaujinančių energetikos šaltinių pajėgumus. E, 2008 e, metais man jau teko kreiptis į komitetą, kada taip pat kalbėjom apie tolimas šiaurės reikalus ir be abejo mano vyriausybė tai tebelieka svarbiausių politinių prioritetų. Kita vertus, e, per septynius metus darbo šioje pozicijoje aš pastebėjau, kad daugelį vyriausybių pasaulyje vis labiau domina šis regionas. E, prieš porą e, mėnesį man teko Teksase, Jūstone kalbėti apie tai, e, taip pat Japonijoje, kadangi iš tikrųjų šiaurė yra viena iš tų zonų, kuri vienyje, kuri jungia pasaulį. Ir čia esama daug įvairių dimensijų. E, kai mums reikia atsakyti, kodėl Norvegijai tai yra užsienio politikos prioritetas, e, mes paprastai mėgstame paminėti tris varomasis jėgas. Aš sakau, kad kai aš sėdžiu savo biure Osle, aš, kurie kryptim be pažiūrėčiau, E, ir pietus, ir į rytus, ir, ir į vakarus matau pakankamai stabilų e, pagrindą, po kuriam stačiau, kaip aš žvelgiu, šiaurę, mes matome tam tikrų pokyčių. E, iš tikrųjų, su pirma, tai yra klimato kaita. Be abejo, tik tai 4 milijonai žmonių gyvena šiauriau negu šiaurės poliarinis ratas. Tačiau klimato poveikis E, iš tikrųjų čia labai ženklus. Atsiveria naujų rinkys, jūrų, jūrų transporto keliai, e, e, kita vertus regionai gana pažeidžiami. E, Prieš porą savaičių mes su Katrina Ašton lankėmės Svalbardė. E, ir e, šiaip jau paprastai e, šitą teritoriją šiuo metu laiku būna visiškai padengta ledo. Dabar ledo ten nebuvo. Vidutinė temperatūra Svalbardė e, buvo dešimčia metų didesnė negu vidutinė. Ir e, vėlgi, jei Europa išgyveno šaltą žiemą, tai pas mus klimatas kaip tik sušvelnėjo. Na, prie to grįžime. Na ir be abejo, yra dar kiti dalykai, tokie kaip Rusija. Rusija, jeigu pažiūrėsite žemėlapį, e, taip pat yra artima kaiminė, per pasosius 20 metų Rusija stipriai keitėsi ir tebesikeičia. Taigi, pokyčių daug. Vis dėlto iškelsiu ketinį klausimą. Kokio politin, kokios politinės, kokios e, esminės struktūros mums reikia, kad e, šiame dideliame regione visus galėtume įtraukti bendrą veiklą? Uh, E, aš jau daugelį metų e, nagrinėjau klausimą, ar šiaurėje nesudarė tam tikras teisinis vakumas, kadangi politikai, vyriausybių vadovai, e, parlamentarai turi žinoti, koks yra teisinis pagrindas priemant vienus ir kitus sprendimus. Aš manau, kad šiuo atžvilgiu irgi daugas pasikeitė. 2008 metų gegužę Arkties vandenino pakrančių valstybės susirinko Grenlandijoje ir pasirašė atinkamą deklaraciją. Ir ten buvo dar kartą patvirtinta, kad Arkties vandenino taikoma vadinama Junktinių tautų jūrų konvencija. E, teisinių požiūrių e, Arkties vandenynas nieko nesiskiria nuo kitų vandeninų, tik tai tiek, kad jisai padengtas e, ledu. Bet iš tikrųjų jisai ribojasi su daug galingų valstybių, tokių kaip Rusija, Kanada, Norvegija, Grenlandija. E, Taigi 2008 metais e, komisijos komunikate, o taip pat ir kitose oficialiuose politinėse dokumentuose mes visą tai e, aiškiai pasakėme, e, Europos institucijų pareiškimuose mes irgi matome, jog yra nuoltas pripažįstama, jog yra teisinė bazė aktis regionų tvarkyti, taigi politinių požiūrių nėra ypatingo prieštarų, nevyksta. E, E, taip pat ir e, jokių ypatingų e, lenktynių dėl Arkties regiono. Nors galima įsivaizduoti, kad vyksta tam tikros lenktynės tarsi visi vadovaujasi principu, kas pirmesnis gudresnis, panašu, kad Rusija laikosi tokios pozicijos, tačiau jeigu jau kalbėsime apie tai, tai reikėtų pažymėti, kad norvegai pirmieji iškėlė vėliavą Antarktidoje, pietų šigalyje. Taigi jeigu mes vadovausimės tokiu principu, tai pasaulio iš tikrųjų kiltų chaosas. Be abejo, gali būti tam tikra konkurencija dėl e, licenzijų steikimo gamtiniams ištekliams eksploatuoti ar panašiai. E, tačiau, vėlgi, tai nėra teisinis vakumas. Neseniai nesutarimai e, tarp Rusijos ir Norvegijos e, buvo spręsti neseniai pasirašius galutinai sutartį dėl sienų statymo e, Barensų jūroje. E, Ir aš manau, kad tai yra geras atskaitos e, punktas, e, atskaitos taškas tolesniems procesams tvarkyti. Taip pat šiam regionui reikia daug žinių. E, Tolimuose šiaurės politika pas mus e, remiasi žiniomis. Tai yra kertinis akmuo. Mes E, laikome, kad e, būtent žiniomis turi būti grindžiama bet kokia veikla tolimuose šiaurės regionuose. Pavyzdžiui, Svalbardė, e, šiaurinio 78 lygiagretė, E, mes e, turime e, stiprų universitetą, kuriame didžiulė dalis studentų yra užsienio studentai ir iš tikrųjų moksliniai tyrimai vadovauja dalyvaujant ne tik tai Norvegijos, bet ir Japonijos, Vokietijos ir daugelio kitų valstybių mokslininkams. Taigi mes iš tikrųjų stengiamės plėtoti tas žinias, kuriomis po to būtų grinčiami sprendimai. Ką mes darome politiškai? Mes turime Šiaurės tarybą kur vėlgi yra aptariami įvairi klausimai susijęs su Arkties regionu. Prieš dešimt metų Arkties tarybos um, didžiausia problema buvo ta, kad niekas nežinojo, kas tai per organizacija. Dabar šiandieną didžiausias uždavinys yra, uh, kaip susidoroti su labai šaugusiu sudomėjimu. Uh, mes nesiniai susitarėme, kad uh, Šiaurės Norvegijoje Trumse bus įsteigtas nuolatinis šios organizacijos sekretoriatas ir taip pat nagrinėjame dabar e, galimybę priimti nuolatinius stebėtojus Arkties taryboje. ES yra viena iš tų šalių, kuri kreipėsi e, dėl tokio statuso, dėl tokių stebėtojų skirimo ir mes bent jau Norvegiją tikrai palaikome visą tai. Dabar noriu pakalbėti apie tris pagrindinius pokyčių variklius. Tai yra klimato kaita, vėlgi arkties jūrų e, ledo danga labai stipriai sumažėjo, 15 procentų jinai yra mažesnė. E, taigi, e, ledynų plotas nuo 1979 metų iki 2006 metų sumažėjo 45 tūkstančiais kvadratinių kilometrų kai šitas plotas taip mažėja metai iš metų, tai iš tikrųjų e, pokytis yra ženklus. Na ir jeigu kalbėsime apie IPCC, e, e, būtent šiaurės regiono statistika yra esminė prielaida, norint suvokti, kokie ten vyksta klimato pokyčiai, kokie vyksta meteorologiniai pokyčiai ir panašiai. ES be abejo yra viena iš stambiausių partnerių, kuri prisideda prie Arktikos tyrimų tirinėjant tokius projektus, plėtojant tokius projektus kaip e, gilių jūrų tyrimai, e, e, klimato lūžio taškai ir panašiai. Taip pat reikėtų pažymėti, kad pas mus yra didžiuliai gamtiniai ištekliai, apie 30 procentų dujų, gamtinių dujų ir naftos atsargų yra sukoncentruota būtent Arktyje. Na ir čia be abejo e, Norvegija vaidina svarbu vaidmenį tiekdama energetinius išteklius um, Europos Sąjungai. E, be to reikėtų paminėti taip pat ir jūrų kelius, ypatingai dabar atsiveriančius naujus laivybos kelius, kadangi e, tai yra e, tiltai, pavyzdžiui, iš Europos e, per šiaurės kelią galima pasiekti Japoniją daug trumpesnių kelių negu plaukiant e, aplink e, Afriką ar panašiai. E, keturi laivai 2010 metais perplaukė šiaurinį jūrų kelią. E, šitas skaičius labai išaugo per pastarus metus, tačiau Sueco kanalu kasmet praplaukia apie 18 tūkstančių laivų, taigi potencialas yra didžiulis. Ir Iš tikrųjų, egzistuoja potencialas nukreipti laivus prekybos keliais iš Europos į Aziją ir panašiai, bet be abejo didžiausias uždavinys būtų kaip įveikti būtent tuos poliarinius regionus. E, taip pat e, reikėtų paminėti žunkysės išteklius, e, kur irgi yra didžiulis potencialas, didžiulė nauda žmogui, jeigu visi šie gamtiniai ištekliai bus tvarkomi teisingai. Na ir nauja tema, kuri tik tai neseniai sulaukė daromo dėmesio, tai yra būtent E, jūrinis bioperspektyvos vadinamosios, tai yra naujų rūšių, ypatingai gėlėvandenių rūšių tyrimai, nes jos dažnai e, gali atverti naujų galimybių e, pramoniai, farmacijos pramoniai ir daug kitiems sektoriams. Tokia yra žmonija, tačiau taip neturėtų būti. Daugelis mūsų išteklių yra neištirtų ir daugelis išteklių yra arba kontinentinėme šelfe, arba padengti ledu. Tačiau mūsų požiūriu tie ištekliai yra atviri ir juos tarptautiniai žaidėjai gali naudoti. Ponios ir ponai, mano mm, manimo, Tolimoje šiaurėje Norvegija ir ES, Europos ekonominės erdvės šalis turi mm, ekonominių interesų. Pavyzdžiui, mes galime tapti um, dujų tieky, tiekimo partneriais, reikia kurti naujas e, infrastruktūras ir Norvegija ir ES priklauso viena nuo kitos. Uh, E, gamtinių dujų išteklių tema galėtų būti įtraukta jūsų e, energetikos saugumo diskursą. Mes norime e, tam tikro vaidmens jūsų politikoje taip pat. Mes labai atidžiai stebime jūsų programas tokias kaip Europos inovacijų partnerystė naujoms medžiagoms ir žaliavoms tirti. Taigi tolimosios šiaurės vizija yra pasinaudoti kartu ištekliais ir atremti kartu e, grėsmes, užtikrinant tvarumą. Nėra tokio iššūkio e, šiaurėje, kur e, karinės jėgos pradės veikti, tačiau mums reikia tam tikro saugumo užtikri, užtikrinti tame regione, tačiau jokių įtampų dėl to nekyla. Dar viena tema yra Rusija. Rusija tikriausiai matote, kad 50 procentų visos pakrantės e, sienos e, yra su Rusija. Rusija taip pat formuoja e, tolimosios šiaurės Arktės politiką. Man visada buvo svarbu priminti žmonėms, kad jie turi atnaujinti e, savo žemėlapius galvose. E, nepamirškite neseniai vyk, e, buvusio šaltojo laiko tarpio ir bent jau Norvegijai, kuri yra Rusijos kaimynė, būnant NATO organizacijoje, E, svarbu pabrėžti, kad mes visi turime bendrų interesų. 1990 metais 200 e, km e, sienos ruožė buvo 5-6 sienos kirtimo punktai. Tai tikriausiai buvo artimiausia, tampriausia siena. 2005 metais 200 tūkstančių kartų buvo kirsta, 11 dar daugiau, o 14 metais 400 tūkstančių sienos kirtimų atvejų yra numatyta, prognozuojama. Kas tai yra? Tai yra normalu tarp Rusijos ir Norvegijos e, kuriasi labai įprasti normalūs kaiminiai santykiai. Tiesa, jiems dar reikia laiko, tačiau tokia vizija turėtų būti. E, reikia skatinti žmonės e, užtikrinti klimato švarą, stabilumą, tausumą. Mes priimame Rusijos studentus ir praėjusiais metais po 40 metų dėrybų mes pasirašėme naujas sutartis. 2011 metais buvo patvirtintos jūrų sienos ir 96 metais sausumos sienos su Rusija. E, reikia svarstyti, e, kokia demokratija bus e, taikoma dabar Rusijoje tuo pereinamuoju laikotarpiu. Mes pasirengę pagilinti savo santykius. Tuo norėčiau baigti savo įžanginius žodžius apie tolimąją šiaurę. E, kalbant apie tolimąją šiaurę, turiu pasakyti tai, kad mes visi kalbame iš savo perspektyvos. Humboldo universitete Berlyne prieš keletą metų skaičiau pranešimą pranašę temą ir vienas profesorius e, pasakė, kad ponia e, ministrė, jūs kalbėjote apie tolimoje šiaurę. Man tolimoje šiaurė yra Šlezvigas Holšteinas, e, ši žemė. Ką aš bandau paaiškinti yra tai, kad na, tai nėra centras, tai yra vienas galimas geopolitinis centras. O dabar peršoksiu iš Europos į Šiaurės Afriką. Vakar e, vyko um, metinės e, aukšto lygio um, susitikimas, e, donorų susitikimas, kuriam aš vadovavau bendravome su Palestina. Tai yra vienintelis, vienintelis formatas, kur Izraelis ir Palestina dalyvauja kaip pilnateisiai nariai. Mes siekiame sukurti um, veikiančias valstybės institucijas, užtikrinti nulatinį ir tvarų ekonomikos audimą, augimą. Kalbant trumpai, vyksta du procesai. Tai yra procesas iš viršaus į apačią, siekiant sprendimo tarp dviejų šalių. Tai yra Oslo uh, programos gyvendinimas ir pačios šalys priima sprendimą dėl to, kaip šis sprendimas bus įgyvendinamas. Jame dalyvauja ir JAV. E, tiesa, šis procesas yra išalęs, jis niekur neveda, nors Danai e, taip pat e, deda savo pastangas, tačiau jokių rezultatų čia nepasiekėme. Tai yra procesas iš viršaus į apačią. Norvegija skatina at, kitokį procesą, iš apačios į viršų. Mes remiame ekonom, perinamo, perinamąją ekonominį laikotarpį, remiame institucijų kūrimą. Ir aš tikiu, kad ir jūs galite tapti žaidėjai atvejais, tada, kai atsiras valdžios institucijos, tada bus galima galvoti apie valstybės kūrimą. Tačiau be kitų blogų žinių galiu pastebėti, kad kuriant institucinius gebėjimus galime pasidžiaugti pažangą. E, praėjusiais metais Bruselėje, e, remdamiesi TVF, Pasaulio banko, e, kitų institucijų duomenimis, galėjome daryti išvadą, kad šios šalys vejasi modernes šalis. Rugsėjo mėnesį vėlgi galėjome konstatuoti, kad Palestinos institucijos beveik pasiekia tą slengstį, kurį pasiekusios modernios valstybės šiuo atžvilgiu mokytojų, e, medicinos darbuotojų, e, banko standartų įdėgymas, e, šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra svarbus. Daroma pažanga įspūdinga, tačiau tuo pačiu Palestina dar negauna visos įmanomos donorų paramos. Aš dar kartą pasikartosiu, aš laukiu tos dienos, kai galėsime nebeteikti Palestinai pagalbos, nes jai jos nebereikės. Palestinoje gyvena sunkiai dirbantis žmonės, kuriems kažkada um, nebereikės pagalbos, o mes pinigus galėsime panaudoti kitiems dalykams, kitose srityse, kur jie yra reikalingi veiksmingesnį. Tačiau dabar to padaryti negalime. E, dabar mokesčių, e, surenkami mokesčiai nėra išleidžiami e, institucijoms dėkti. Manau, kad dėl šių priežasčių e, tas principas anksčiau naudotas iš viršaus į apačią nepasiteisino. Tarptautinis valiutos fondas niekada neskiria didelių pinigų e, valstybės sektoriui, tačiau vakar buvo aiškiai pasakyta, kad Palestinos institucijų, jei sustosime remti Palestinos institucijas, tai apskritai pažanga sustos, e, nebeliks saugumo. Štai kodėl šie darbai turi vykti ir toliau. ES yra didžiausia e, donorė, Norvegija re, vejasi ES. Ir vakar labai aiškiai kreipėmės į e, donorės e, tęsti savo veiklą. Fajot prašė, kad tiksliau pasakius, tengiasi, kad parama išliktų didelė. Buvo padaryti struktūriniai pakeitimai Palestina atsižvelgia į procesus, kurie vyksta Europos Sąjunga. Sąjungoje tiesa, Palestina negali gauti paskolos iš tartutinio valiutos fondo. Mes e, manome, kad Palestinos valdžia e, turi užtikrinti, kad įplaukų rinkimo ar paskirstimo mechanizmas turi e, veiktų nepriklausomai, reikia pastangų abiejose pusėse. Jūs tikriausiai nesitikite, kad aš kalbėsiu apie tos probleminius artimųjų rytų klausimus nes ne, ne tai e, yra šio komiteto kompetencija. Mes, aišku, turime pasmerkti e, žudimus, išpolius, turime aiškiai kalbėti apie standartus, turime prieštarauti prieš e, gyvenviečių kūrimą prieštaraujančių tarptautiniams standartams. Tačiau e, turime remti institucijų kūrimą. Ir pagaliau dėl arabų pavasario, e, jūs tikriausiai labai atidžiai stebite pokyčius tame regione. Mūsų išvada yra ta, kad š, dabar pirmą kartą istorijoje vyksta pokyčiai iš apačios. Iš ties išgirstamas yra žmonių balsas. Kaip atrodys ta demokratija, kokia materialijos forma bus, dar neaišku. Tačiau tas ypatingas e, sukilimas iš apačios į viršų prieš nepatizmą, prieš autoritarizmą e, yra labai svarbus. Ir toje didelėje istorijoje yra ir mažų istorijų kas e, bando įtvirtinti savo jėgą, jėga, tai tas pralaimi, tiek e, tai parodė Sirijos, Libijos e, pavyzdžiai. Tai, kas anksčiau pasiteisindavo, dabar nebeveikia tiek Maroke, tiek Tunise. Mes, kaip liberalės demokratijos Europoje, turime nuspręsti, koks bus mūsų ryšys su aslamu, todėl kad ir dauguma šių šalių turės priimti panašų pasirinkimą. Ir čia atsiranda nauji iššūkiai. Prisiminkite, kad arabų e, pavasaris neprasidėjo Tunise, prasidėjo e, Alžyre, 90-ame e, dešimtmetyje vyko, tarp, vyko pilietinis karas, tūkstančiai žmonių buvo nužudyti. Kaip toliau viskas klostysis ten, yra ir mūsų atsakomybė. Ir aš galiu pasakyti, kad mes turime skatinti pačius žmonės veikti. Aš pats susisiekiau prieš keletą metų su musulmonų brolyje, mus, pas mus lankėsi Egipto aukšto lygio delegacija, nes jie pasakė, kad jiems įdomu susipažinti su mūsų socialinės gerovės e, principu. Aš tikrai neturiu jokių iliuzijų, nemanau, kad jie gali nukopijuoti mūsų modelį, tačiau to mokytis gali. Mano supratimu, galime reikalauti pagarbos e, bendroms universalioms žmogaus teisėms, tai yra minties laisvė, susirinkimų laisvė, moterų ir vyrų lygybė. E, tad to galima reikalauti iš šių šalių. E, skirtumas tarp 89 metų Alžyro ir dabar, e, dabarties yra tas, kad dabar ekonomikos yra globalios. Mes negalime atskirti e, ekonomikos. Šios šalis negali tapti šiaurės Koreja, nes jei jos nori integruotis į bendrą ekonomiką, jos turi būti skaidrios, turi pažaboti korupciją, užtikrinti tvarę ekonomiką. Aš žinau, kad jūs prieš tai kalbėjote apie Mianmarą. Aš visai neseniai lankiausi Mianmare. Mianmaras deda didelės pastangas reformuodamasis. Ir iš Mianmaro aš grįžau su ta pačia mintimi, kad generolai Mianmare gali pasirinkti, ar jie tęs savo politiką e, prie uždarų durų ir jų likimas bus toks kaip Šiaurės Korejos, arba jie atidarys duris ir privalės keistis. Jokio e, tarpinio pasirinkimo nėra. Dabar e, Egipto taksi vairuotojai, vairuotojai e, neturi darbo, todėl kad jų automobiliai tušti, niekas nevažiuoja pažiūrėti Egipto piramidžių. Mes, jei norime važiuoti prie jūros, dabar nebesirenkame Egipto, tačiau tai e, kažkurį laiką buvo pagrindinis Egipto įplaukų šaltinis - turizmas. Manau, kad Egiptas pats norės pasikeisti, o Aš noriu padrasinti jūs remti e, šių šalių reformų procesus. E, kalbant apie Siriją, Norvegija pasisakė už karinį įsikišimą Libijoje, tačiau Sirijos atveju matome, kad tai sprendimo neišspręstų. Mes e, norime, kad Junktinių tautų saugumo taryba prisimtų savo atsakomybę Sirijos atžvilgių visiškai ir reaguotų. Pirmininkė, manau, pat pateikiau Jums visa, visas mintis ir perspektyvas apie tolimąją šiaurę ir tolimąją Afriką. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar suteikiu žodį visiems norintiems pasisakyti. Pirmasis sąraše kolega Baunis. Ačiū, ministrė. Iš tikrųjų, pajutome grino šiaurės oro gūsi, klausantis jūsų. Iš tikrųjų, mums labai naudinga išgirsti jūsų požiūrį. Ir sužinoti jūsų norą pakeisti situaciją. Norėčiau padėkoti Jums ir Norvegijai. Labai žaviuosi Jūsų e, užsienio reikalų politiką. Ir e, Timor Leste labai ypatingai tai pajaučiau. E, Jūs ten taip pat atliekate labai svarbu ir gerą darbą, padėdami šiai naujai šaliai atsistoti ant kojų. Taip pat džiaugiuosi tą paramą, kurią teikiate ES kovojant su krize. Aš tik manau, kad būtų naudinga, jeigu jūsų rūpeščiai dėl kovos su korupcija, pavyzdžiui, Arabijos pasaulyje. Taip pat E, būtų išsakyti Europos partneriams, kadangi didelė dabartinės krizės dalis e, kilo dėl visiškos deregulacijos, kuris skatino korupciją. Ir e, problemos, su kuriomis susidurėme dabar, kovodami su krize, taip pat ir mano šalyje, Portugalijoje, yra susijusios su korupcija ir pusiausvėros trūkumu kylančiu iš jos. Ir būtent čia norėčiau paminėti e, mokesčių, mokestinių prieglopščių, kovą su mokestiniais prieglopščiais. Žinau, kad Norvegija čia taip pat labai aktyviai dirba. Norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, tai, ką papasakojote apie Arktį, yra labai įdomu, tai skatina mus sužinoti daugiau ir glaudžiau su jumis bendradarbiauti. Ir norėčiau jūsų paklausti, paprašyti, papasakoti daugiau. Minėjote, kad vienas iš iššūkių yra klimato kaita, tačiau JAV dabar, ypač rinkimų kampanijoje, klimato kaita visiškai neminima niekas net ir pažangioje stovykloje to nemini. Tai yra neigiama. O juk JAV irgi Arkties regione yra labai svarbi žaidėja. Toliau dėl Rusijos. Jūs pabrėžėte Rusijos svarbą. Norėčiau jūs paprašyti kiek daugiau papasakoti apie tai, kaip įsivaizduojate pažangą Rusijos politinėje arenoje matome, kad žmonės eina į gatves, rengia demonstracijas. Tačiau Putinas vėl išrinktas mm, Rusijos caru. Kaip įsivaizduojate politinių pokyčių Rusijoje procesą? Rusijai bandant atsikratyti oligarchijos. Ir kaip mes galėtume prisidėti prie šio proceso, užuot jam kenkę. Galiausiai norėčiau jūs paklausti. Jūs minėjote Birmą ir labai vertinu tai, ką pasakėte. Vakar kalbėjome apie Iraką ir žinau, kad Norvegija ir ten e, užsijima tam tikrą veiklą, e, stengiantis išspręsti šį klausimą e, susijusi su Ašrafo stovykla, perkelimais ir taip toliau. Aišku, tai nėra svarbiausias dalykas ryšiuose su Iraku. Tačiau dėja Europos parlamente dažniau, dažnai dėmesį sutelkiame į tokius dalykus, užuot kalbėję apie esminius dalykus. Taigi vienas iš esminių elementų sprendžiant šią problemą e, būtų, jeigu Europos šalis ir kitos šalis pripažintų šių žmonių perkelimą. Ar jūsų vyriausybė yra taip pat pasiruošusi prisidėti prie šio sprendimo? Ir taip pat dėkoju už tai, ką pasakėte apie Palestiną ir Izraelį. Mm, labai e, atgaivina tokios mintys, nes, e, nes paprastai yra įsigalėjusi tokia įprastinė mąstysena šiuo klausimu. Ačiū, kolegos. Gal galėtumėte paisyti kalbėjimo laiko, kad ministras spėtų atsakyti į visus klausimus, nes kitaip bus daugiau klausimų nei atsakymų. Toliau kalbės ponis Galaheris. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrą mūsų užsienio reikalų komitete. Ką tik sužinojau, kad atrodo, jog terorist, Tulūzos teroristas žuvo. Turbūt to dauguma ir tikėjosi, tačiau tai, tai, tai sužinojau ką tik. Taigi pirm, visų pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už už tai, kad pabrėžėte, kaip, kokie glaudus yra Norvegijos santykiai su ES ir Šengeno šalimis. Kai kalbuosiu su norvegais, sakau, kad turbūt ES labai patraukli norvegams, kad jie taip glaudžiai su ja bendradarbiauja, o e, balso teisės neturi. Taigi ačiū už jūsų puikų bendradarbiavimą daugelį Europos politikos ryčių. Aš parlamente rengiau pranešimą apie tolimąją šiaurę ir todėl ypač džiaugiuosi matydamas iš čia šiandieną. Klausydamasis jūsų prisiminiau savo pranešimą, kuris labai atitiko ir jūsų mintis ir džiaugiuosi, kad mes mastome taip pat daugeliu klausimų, kad iš tikrųjų nėra teisinės tuštumos, kaip kad anksčiau kai kas buvo minėjęs. Manau, kad kadangi mes nesame pakrantės šalis, bet turime daug bendrų interesų, jūs išvardėte įvairius jų aspektus, man taip pat labai svarbu, kad jūs puoselėjote tokius e, glaudžius santykius su Rusija. Tačiau nors jie ir turi 50 procentų pakrantės, kaip sakėte, man atrodo, Norvegijai kiek per daug bendradarbiauti, man atrodo, vien tik su Rusija. Turbūt yra daug sričių, kur ir ES galėtų įsitraukti. Galbūt galėtumėte papasakoti šiek tiek daugiau apie aplinką, kai bendradarbiaujama su tokia šalimi kaip Rusija ir jūs laikotės tokių aukštų aplinkos auginių standartų, kaip reaguojate į Rusijos daug žemesnius aplinkos auginių standartus. Norėčiau paprašyti pateikti įvertinimą apie vidurio rytų konfliktą. Jūs minėjote, kad e, reikia laikytis požiūrio iš apačios į viršų ir būti sąžiningų tarpininkų tarp visų pusių. Ar nereikėtų stengtis, kaip galima labiau civilinė, pilietinė visuomenė įtraukti į tą iš apačios į viršų požiūrį? Mes skiriame labai daug lėšų pasikvie, kad galėtume pasikviesti Palestinos, Izraelio, kitus regiono jaunus žmonės čia, kad su jais galėtume pasikalbėti. Man atrodo, turėtume skatinti Izraelio ir Palestinos vyriausybės nuolat keistis studentais, jaunuoliais, kad jie nebebijotų vieni kitų ir nebereaguotų į propagandą ar galbūt galėtume ir čia suvaidinti kažkokį vaidmenį. Ir paskutinis pastebėjimas dėl politinio islamo, apie kurį kalbėjote. E, jūs teisus dėl arabių, arabų pasaulio, bet e, politinis islamas prasidėjo 79 metais Teherane. Ir paskui, man atrodo, tikroji radikaliųjų islamistų motivacija kyla iš Teherano. Taigi, manau, kad visi dabar turime pagalvoti apie didžiausią iššūkį, ogi, o, o būtent stabilizuoti atskiras šalis, atsižvelgiant į jų konkrečias sąlygas, pradedant Tunisu, kur aš dalyvavau kaip vyriausias ES stebėtojas per rinkimus, tačiau taip pat tokioje didelėje šalyje kaip Egiptas. Taigi mano klausimas yra štai koks. Ar tarptautinė bendruomenė turi gebėjimų, pajėgumų įtikinti tuos, kas dabar yra galioje, kad jie leistų visuomeniai vystytis demokratinę linkmę. Ačiū, matau, kad jau pirmininkas liepia man sustoti, taigi sustoju. Speaker. Ačiū kitas kalbėtojas. Pone, pone Iekos, Iekos Kari. Ačiū, puikiai pra, ištarėte Aš turbūt esu šiauriausiai, šiauriausiai gyvenanti Europos parlamento narė ir dažnai nepasisakau, bet jau kai pasisakau, tai pasisakau. Aš labai vertinu Norvegijos veiklą ir tyrimus Arktijos regione ir džiaugiausi išgirdusi, kad, še, kad Arkties taryba nusprendė sustiprinti pajėgumus ir Tromse įsteigti nuolatinį sekretoriatą. Tikiuosi, kad ES pasielgs taip pat ir įsteigs Arktės informacijos centrą Laplandijoje, kaip kad buvo siūloma kalės pranešime. Tačiau norėčiau pateikti klausimą. Kokių pasiūlymų jūs galėtumėte pateikti, kad sustiprėtų bendradarbiavimas tarp, tarp Arkties ir ES? Minėjote, kad mes nepriklausome Arkties tarybai, tačiau ES vaidmuo galėtų būti didesnis, svarbesnis nei kad dabar. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Puikus klausimas, sako pirmininkas. Paskutinis kalbėtojas, ponas Lyzek. Ačiū pirmininkė. naujųjų moderniųjų technologijų dėka. Žinau apie labai svarbę konferenciją, kuri šiandieną vyksta Norvegijoje. Jūsų pavaduotojas ir Europos tarybos generalinis sekretorius šiandieną kaip tik skaito pranešimus apie Baltarusiją. E, aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie mūsų santykius su Baltarusija. Žinau, kad čia ne visiškai šios dienos tema, bet Rusija, Baltarusija, na, svarbus yra šie dalykai. Taigi, ką manote apie dabartinę situaciją ir kaip ją galima būtų išspręsti ateityje, nes mums vis sunkiau išvelgti šviesą tunelio gale. Ačiū. Francis. Kągi dabar jau galite atsakyti. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems už gerus klausimus. Madam Gomes jau išėjo, bet aš galėčiau tik tai atsakydamas pasakyti, kad na, aš bent jau priemiau domen jos pastebėjimus, kurie daugiau gal ir buvo pastebėjimai, jinai klausė apie šafo stovyklą. E, mano pozicija būtų tokia, kad mes turėtumėm palaikyti šį procesą, laikydamėsi tarptinio standarto, akcentuojant būtent jungtinių tautų vaidmenį ir be abejo laikantis universalių žmogaus teisų. Iš tikrųjų, tai sudėtinga problema, dėl kurios ne visai vienodas požiūris įvairiose Europos sostinėse, bet mano atsakymas būtų toks. Toliau atsakant ponui Kalder, um, visur yra tam tikrų galimybių, visiems yra tam tikrų galimybių bendradarbiauti su Rusija, ką mes darome su PAPO, pavyzdžiui, per, taip pat svarbu pabrėžti apie įvairias integracijos formas ir panašiai. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad šiaurėje, sakyčiau, mes turime tam tikrą e, subregionio bendradarbiavimo patirtį, kuri verta dėmesio. Tai yra ir Baltijos, ir Arkties taryba, ir Šiaurės dimensija Europos Sąjungoje, apimanti taip pat ir Norvegija, Islandija, Rusija. E, tai yra savočiai persipinę bendradarbiavimo mechanizmai, kurie yra labai pragmatiški E, jie nagrinėja tarp valstybinės problemas ir daugelį jų sprendžia. Ir mano patirtis dirbant su Rusija tokiuose formatuose yra iš tikrųjų visai gera. Mes turime reikalų, mes sprendžiame problemas susijusias su vietiniais gyventojais, su transportu, su kultūra, su moksliniu e, ar švietimo bendradarbiavimu. Tai yra tikrai puikus būdas integruotis. Ir kaip jūs jau minėjote, kalbėdami apie kitas sistemas, e, tai yra žmonių santykiai su žmonėmis visų pirma, betarpiški santykiai. Uh, Kai kas be abejo yra kritikavę e, Norvegijos vyriausybę, kad e, pirmus dešimt metų e, žlugus geležiniai uždangai mes kalbėjome tik tai apie žmonės ir kultūrinius santykius, daugiau nieko. Tačiau mūsų pozicija buvo aiški. Mes turime pradėti nuo žmonių. Iš tikrųjų, kai atsiverė sienos, tiek visko daug reikėjo nuveikti. Ir aš nesakyčiau, kad mes pradėjome naujo tipo santykius su Rusija, bet, bet kuriu atveju tai savotiškai tarsi na, E, atsivėrė naujos erdvės, mes turėjome grįžti keletą amžių atgal ir peržiūrėti savo diplomatinių santykių istoriją. Savo laiku Norvegija buvo valdoma Danijos ir e, e tik tai 1905 metais mes tapome e, nepriklausomi. E, E, vėl tapome uždari būtent dėl Stalino, kuris be abejo buvo paranojikas išvelgė pavojų visur. Tačiau štai prieš porą metų vėl atnaujiname daugelį procesų. Kalbant apie aplinkosauginius standartus e, Barentsų jūroje, dabar turime labai įdomų projektą, kuriame dalyvauja tiek Rusija, tiek Norvegija dėl e, sveikatos. Uh, ir aplinkosaugos standartų nustatymo bet kokiai pramoniai veiklai Barentsų jūroje, kadangi Barentsų jūroje yra iš tikrųjų dvi, sakykim taip, e, dvi teritorijos, dvi ekonominės zonos, bet tai yra bendra ekosistema. Kalbant apie e, ekonominį iššūkį, aš galėčiau grįžti prie jūsų žodžių e, apie arabo vasarį vėlgi Irano pavyzdys verčia daugelį žmonių susimastyti, kur link juda politinis islamas. E, daugelis kitų valstybių norėtų labiau orientuotis į Turkiją arba Indonezijos pavyzdį. E, kita vertus, e, daugelis šių procesų yra sunkiai nuspėjama apskritai, sunku prognozuoti, kur link gali pakrypti įvairūs įvykiai. Ir aš manau, kad čia mes tikrai turime aktyviai dalyvauti ir pamėginti įtakoti procesus bei e, kelti atsakomybės klausimą. E, E, Europą, manau, tikrai negali tiesiog užtrenkti durų ir atsiriboti nuo ten vykstančių procesų. Dabar atsakydamas kolegiai iš Suomijos, aš galiu tik pasveikinti Suomiją, kur iš tikrųjų yra e, pakankamai skambus balsas šiaurės dimensijoje, taip pat formuojant Europos šiaurės e, politiką. Aš e, prisimenu susitikimus su pono Lipanenu, kada jisai buvo premjeras, jis iš tikrųjų kėlė Europos šiaurės dimensijos e, klausimą ir Suomija yra iš, viena iš varomų jėgų. E, koks bendradarbiavimas su ES vyksta e, Aktės regione? Visų pirma, tai ES trys valstybės narės yra e, Arkties tarybos narės. Tai yra Danija, Suomija ir Švedija. Islandija, jeigu neįstos Europos Sąjungoje, taip pat priklauso šiai tarybai. Toliau buvo paminėtas Velbaras. Iš tikrųjų, ten vyksta svarbus tyrimai ir arkties klausimai, kurie, mano akimis, yra globalūs klausimai. E, bus stipriau e, akcentuojami taip pat ir Europinėje, aštuntoje mokslinio tyrimų programoje. E, tai būtų irgi stiprus Europos indėlis. ES dabar palaiko pagrindinius tarpinės teisės principus, palaiko Junktinių tautų konvencijas ir tai yra jos pozicija. Ir tokiu būdu Europa prisideda prie vėlgi tvarios teisinės bazės sukūrimo šiam regionui. Uh, E, na ir jau kalbėsime apie mm, daugelį e, dalykų su Arktimu. Vėlgi, visą tai neišvengiamai siejasi su Europą. Pavyzdžiui, aš minėjau tą galimą laivybos kelią e, tarp Azijos ir Europos. Vėlgi, Europa yra neišvengiama viena iš svarbių dalių. Kalbant apie kitus įvykius, apie E, santykių su, su, su, su Mianmaro ar kitom e, valstybėm vežimis. Taip, e, Norvegija pasisako iš tikrųjų visų pirma prieš įvairius režimus, bet mes taip pat esame prieš mirties bausmę. Neseniai tokie įvykiai įvyko Baltarusijoje, kaip žinote, ir be abejo, čia mūsų pozicija yra gana tvirta ir kategoriška. Uh, Kita vertus, e, reikėtų paminėti dar vieną iniciatyvą, pavyzdžiui, Laisvai universitetą, kuris yra įsteigtas Vilniuje, gal kai kurie iš jūs ten esate lankėsi. Ten e, studentai iš Baltarusijos atvyksta į Vilnių, Lietuvą ir gauna e, kokybišką, modernų e, išsilavinimą, tinkantį šiolakinius standartus. Tai yra be abejo labai svarbus vaidmuo. Dabar tas universitetas be abejo turi tam tikrų e, problemų e, išsilaikyti finansiškai ir mes ketiname daryti gernošką žingsnį e, padėdami jiems e, šioje veikloje, kadangi sumos nėra labai didelės, bet tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kadangi tai suteikia šviežią kvepavimą, suteikia tam tikros laisvės baltarusių studentams, keičia jų mentalitetą. Ir mes turime be abejo visada turėti omeny tokius tokius e, dalykus, tokias galimybės. Pavyzdžiui, jeigu šis universitetas, kad ir koks jisai nežymus būtų, staiga žlugtų, tai būtų labai neteisingas signalas. Tai tiek būtų iš mano pusės atsakyti visus klausimus. Kągi, ačiū kolegoms, ačiū ministrui už puikų pranešimą. Norime tik tai palinkėti jums visokiojo pasiekmės, kaip ir visokiojo pasiekmės jūsų šaliai. Ačiū visiems. Very welcome.